Hello, everyone. Good afternoon. Regarding the agenda of this week meeting, in the light of the expected duration of the votes to... Labas rytas. Labą dieną, atsiprašau. E, numatytas e, rytoj balsavimas iš ryto E, ir po jo e, turėtų prasidėti pasikeitimas su jaunimu. Numatoma, kad balsavimas e, truks trumpiau, todėl mes galime paankstinti susitikimą su jaunimo atstovais ir pradėtume 11 dieną. Norėčiau taip pat jūs informuoti, kad gavau ponios Godin prašymą perkelti šiandienos popietinę diskusiją aštuntų punktų į kitą programos dalį, nes e, ji kol kas negali pristatyti visų dokumentų. Deja, nemanau, kad neįmanoma tą punktą perkelti. Nes e, mes visuomet pranešimus ir nuomonės traktuojame kaip prioritetinius, o tokių yra keletas šiandien. Be to turime pasikvietę išorinį svečią e, posėdžio tam tikrų punktų dėl IBCC pranešimo. Niekad neturėjom galimybės aptarti prieštaravimus ir e, net kai dalyvauja visi prieštarautai, priešingai aš sakyčiau, kad e, šiandienos diskusijai tik tai keletas iš jų atėjo. Net jeigu perkelsim darbo atvarkės e, klausimą į vėlesnį punktą, tada komisijos atstovai neteis į diskusiją, tik norėjau jūs apie tai informuoti. Toks būtų uh, mano pasiūlymas, nieko nekeičiame, tikiuosi, kad niekas neprieštarauja. Rytoj Europos parlamentas kartu su Europos komisija e, organizuos aukšto lygio konferenciją, kurios pavadinimas Moksliniai tyrimai ir inovacijos kasdienėme gyvenime. Europiečių e, kasdienybės gerinimas per inovacijas ir mokslinius tyrimus sėkmės istorijos. Konferencija vyks Europos parlamento plenarnių posėdžių salėje, bus aptariama medicinos pasiekimai, švaresnės energijos, aukšto lygio inžinieriniai pasiekimai, mokslinio tyrimų projektai, kuriuos finansuoja ES, apskritai atlieka labai svarbu vaidmenį piliečių kasdienybėje. Konferencija bus puikiai proga parodyti jau pasiektus rezultatus. Taip pat atsivers galimybė politikos kuriems pasikeisti naujomis idėjomis, jas pristatyti apie ES mokslinius tyrimus ir inovacijas. Nesusitikime dalyvaus visi suinteresuoti subjektai, piliečiai, taip pat kitų ES institucijų atstovai valstybių narių universitetų mokslinio tyrimų centrų nariai. E, pirmininkas e, Tajanis ir komisijos narys Mordas dalyvaus konferencijoje. Envi komiteto temos bus aptariamos ir aš tikiuosi, kad Envi komiteto nariai taip pat bus matomi. E, informacija apie konferenciją, registracijos puslapis yra ir Europos parlamento vidinėje interneto svetainėje. Mes kviečiame visus dalyvauti, kas tik tai gali. Šiandienos posėdis 20 kalbų, vertim, vertimas suteikiamas 20 kalbų, kaip visada. Mm, posėdžio dosie pateiktas elektroniškai, šis posėdis transliuojamas internetu tiesiogiai. Toliau, koordinatorių rekomendacijos. E, posėdis įvyko lapkričio 20 dieną. Jeigu iki posėdžio pabaigos prieštaravimų nebus išreikšta, traktuosime koordinatorių rekomendacijas patvirtinto, kaip patvirtintas. Toliau. Pastarojo meto pokyčiai tarp institucinėse dėrybose. Dėl e, trašų dosijai. Malonu pranešti, kad e, preliminarus susitarimas praėjusią savaitę antradienį buvo pasiektas tarp institucijų. Kaip turbūt prisimenate, pagrindinė e, problema šiame dosie buvo kadmio limitai, kuriuos leidome ES e, trašuose. Envi komitetui e, šis klausimas yra išskirtinės kompetencijos klausimas. Susitarimo rezultatas toks - 60 mg kilogramui riba kadmiui bus nustatyta, bet to ši ribinė vertė bus peržiūrėta, siekiant ją dar labiau sumažinti septyneriems metams praėjus po reglamento įsigaliojimo. Balsavimas dėl Envi išskirtinės konferencijos klausimo e, įvyks sausio mėnesį ir e, Aš galiu pasveikinti ponę Gardinį, ji yra e, pranešėja šio dosie, galiu jūs tik pagirti atlikus puikų darbą. Vieni pirmoji ataskaita, pirmasis pranešimas, kurį šiandien turėsime aptarti, yra Ivo Belėt pranešimas. Uh, sveikatos apsaugos per sienas direktyvos įgyvendinas. Prašom žodis Ivo Belet. Ačiū pirmininkė. Labadiena visiems. Iš tiesų. Šios direktyvos, sveikatos apsaugos per sienas direktyvos įgyvendinimas yra mano pranešimo dėmesio centre. Pranešime bandėme įvertinti šios direktyvos įgyvendinimo kliūtis, problemas, spragas ir teikiame rekomendacijų, kaip e, pagerinti padėtį. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad organizavome labai daug susitikimų su suinteresuotais subjektais, labai konkrečiai juos įvardiname e, šio dosie išnašose. Be to, e, išklausėme nemažai svečių viešuosiuose klausimuose organizuotus Europos parlamente. Visi žinome, kad šios direktyvos pagrindinis tikslas - sukurti naują teisinę bazę, kaip ES piliečiai galėtų naudoti sveikatos apsaugos paslaugomis už sienos kitose valstybėse narėse. Ir galvojame, kaip pagerinti bendradarbiavimą medikamentų ir sveikatos apsaugos srityje. Noriu visiems priminti, kad teisinių požiūrių šis klausimas yra sudėtingas. Viena vertus turime šią direktyvą, kita vertus turime 2004 metų reglamentą dėl socialinio saugumo koordinavimo. Vis šie du dokumentai yra labai glaužiai tarpusavėje susiję ir socialinio saugumo koordinavimas dabar e, vertinamas yra kaip tik dabar, kaip tik dabar šiandien. Grįšiu dar prie to klausimo. Dėl direktyvos įgyvendimo. Valstybės narės turėjo direktyvą į nacionalinius teisės aktus perkelti iki 2013 metų pabaigos. E, dabar jau visos valstybės narės yra informavusios, kad ši direktyva visiškai perkelta į jų teisės sistemas atitinkamai. Šios direktyvos ir pranešimo projekto akcentas e, pacientų mobilumas per sienas Nors aišku, pacientų judumas e, kol kas yra gana ne, žemo lygio e, daugelį valstybių narių. Tačiau tam tikroms pacientų grupėms, ypač e, žmonėms sergantiems retomis lygomis ir pacientams, kurie gyvena prie sienų, dėl geografinio artimumo jie kartais tiesiog į sveikatos apsaugos įstaigą už sienos gali nuvažiuoti greičiau negu į kitą esančią jų valstybėje. E, tai yra du pagrindiniai akcentai mano minėtų dokumentų. Pacientai gyvenantis palei sienas, pasienio regionuose e, yra suinteresuoti šios direktyvos prieimimu šios direktyvos tikslas - palengvinti tokią sveikatos paslaugų tiekimą per sienas. Jūs turbūt žinote, kad mes be kita ko su Europos ligonių forumu palaikėme ryšį ir žinome, kad neretai iškyla techninių ir administracinių kliūčių e, tokiai sveikatos apsaugai. Ir mes norėtumėm tas kliūtis pašalinti, kiek tik tai tai manoma padaryti. Galime įvardinti, svarbiausius barjerus, kurie dar išlieka ligonėms. Visų pirma, tai yra kompensavimo sistema. E, kalbu apie kompensavimą per sienas. Iš ankstinio finansavimo, autorizavimo išdavimas, kuris yra kartais privalomas e, tam tikrų lygų atveju, bet dėl to atsiranda nemažai painiavos. Kitas dalykas - administraciniai reikalavimai. Tai yra didelė našta daugeliu atveju kaip e, apmokestinti ligonius, kurie atvyksta į ligoninės, ar jie iš anksto turi sumokėti, ar po to sistemos skiriasi ir susidaro nemažai painiavos. Ir tai trukdo e, ligonėms važiuoti į kitą valstybę per sieną e, sveikatos paslaugų. Apsunkina tiesiog jų gyvenimą. Kaip lengviau sureaguoti į E, ligonių problemas. Pirmiausia, turime suteikti deramą informaciją. E, tuo tikslu yra sukurtas kontaktinių punktų tinklas visose valstybėse narėse. Tai yra gerai, bet tai neišsprendžia visų problemų. Kad direktyva duotų rezultatų, labai svarbu, kad ir ligoniai, ir medikai, ir sveikatos paslaugų tiekėjai visos suinteresuotos pusės būtų uh, deramai informuoti apie direktyvos visus aspektus. Kol kas dėja taip nėra. Akivaizdžiai trūksta žinių, uh, supratimo pacientų tarpe, taip pat uh, nėra pakankamai suteikta informacija apie administracinės, teisinės problemas ir aš galiu tik tai pakartoti, kad mes norime padėti pagerinti. Yra nemažai ligonių, kurie iki šiol nežino, kad egzistuoja tie nacionaliniai kontaktiniai punktai, vadinamieji NCP. Ir mūsų pirmasis yra uždavinys apie tuos punktus informuoti žmonės. Tai tik tai rodo, kad uh, žmonės reikia geriau informuoti. Pavyzdžiui, ką daryti, jeigu vėluojama teikti paslaugas, jeigu teikiama skundas, kur jie gali skūstis jeigu per ilgai užtrunka procesas, ką daryti. Ir kaip jau sakiau, didžiausia problema yra e, kompensavimas ir iš ankstinis autorizavimas, iš ankstinių leidimų išdavimas. Tai yra ne vienintelės kliūtis, su kuriomis susidurime ir mes norime jas e, sumažinti kuo greičiau. Todėl ir norime sutelkti dėmesį į šias konkretis kliūtis informacijos toka, e, tiesiog pacientų nežinojimas apie tai, kas vyksta ir pranešime į tam skiriame daugiausia dėmesio. Kitas svarbus aspektas pranešime yra vadinamieji Europos referencijos tinklai. Kalbame apie sveikatos paslaugų tiekėjus čia. Tai itin svarbu retų lygų nešiotojams. Nuo 6 iki 8 procentų ES piliečių uh, užsikrečia, susirga retomis lygomis. Ir tokiu atveju bendradarbiavimas tarp medikų paslaugų tiekėjų skirtingose valstybėse narėse yra nepaprastai svarbus. Todėl pirmieji 24 Europos referenciniai tinklai jau įsteigti ir jų pagrindinis tikslas būtent sutelkti dėmesį į rytų lygų gydy, retų lygų gydymą. E, žinoma, reikia e, tokiu atveju specializuoto gydimo ir specializuotos kompetencijos. Ir tuose 24 tink, referenciniuose taškuose dirba e, nuo 900 iki 1000 ligoninių sveikatos tarnybų visose ES valstybėse narėse. Ir įgyvendant šią direktyvą labai svarbu, kad Europos referenciniai tinklai dirbtų veiksmingai ir jų bendradarbiavimas vyktų kuo sklandžiau. Reikia išnaudoti jų sukūriamas galimybės ir tą turime padaryti kuo veiksmingiau. Vieną tokią pašalinę pastabą pasakysiu. Kalvodami apie Brexit, turime nepamiršti, kad Europos referenciniuose tinkluose ir sveikatos e, tiekimo paslaugų tinkluose uh, veikia maždaug 40 jungtinės karalystės ligoninių ir sveikatos apsaugos centrų. Mes norime, kad bendradarbiavimas su tomis įstaigomis išliktų ir Britanija išstojus iš jungti Europos Sąjungos. Taip pat aš, gerbiamą pirmininkę ir kolegos, norėčiau paminėti elektroninės sveikatos aspektą. Žinau, kad e, ta tema yra rengiamas kitas pranešimas – tačiau e, ji labai glaužiai susijusi su e, sveikatos apsaugos per sienas direktyva, nes elektroninė sveikatos sistema įgauna vis daugiau reikšmės. Kalbame apie duomenų, apie pacientus e, suteikiamumą per sienas, susijimą tų duomenų. Taip pat mes turime kalbėti apie pasitikėjimą tais duomenimis ir e, e, gerinti bendradarbiavimo per sienas efektyvumą. Dėl ES e, sveikatos duomen, pacientų sveikatos duomenų skleidimo mes siekiame optimaliai padidinti keitimosi galimybės, optimaliai užtikrindami paciento privatumą. Taigi E, kalbame apie keitimąsi duomenimis per sieną, apie mokslinius tyrimus, apie keitimuosi e, duomenimis apie mokslinius tyrimus gerinimą, ypač retų lygų atveju. Na ir galiausiai norėtume išskirti šiame pranešime ypatingai dar vieną aspektą, apie kurį kalbėjau pačioje pradžioje. Regionų bendradarbiavimas pasienio regionuose – labai svarbu direkt, šios direktyvos kontekste, kad žmonės gyvenantis palei sienas galėtų vykti į tas sveikatos apsaugos įstaigas, kurios yra jiems arčiausiai. Tai gali būti ir už sienos esančios, kitoje valstybėje esančios įstaigos. Finansiškai ir praktiniu požiūriu tai gali būti naudingiau ir lengviau prieinama. Ir akivaizdu, kad tokiais atvejais tokia e, sveikatos toks sveikatos tiekimas yra naudingesnis, netgi logiškiau tai yra padaryti, negu važiuoti to, toliau esančią įstaigą, tačiau toje pačioje valstybėje narėje. Na ir paskutinis mm, apibendrinimas išvada. Koks yra ryšys tarp šios direktyvos ir 2004 metų socialinio saugumo, reglamento, socialinio saugumo koordinavimo reglamento. Šie du dokumentai egzistuoja paraleliai, vienas greta kito. Aš nenoriu pasakyti, kad dėl to painiavos atsiranda, bet vis tik padėtis gana sudėtinga ne tik ligonėms, bet ir sveikatos paslaugų tiekėjams. Priklausomai nuo atskiro atvejo, kartais būna veiksmingiau ir lengviau taikyti arba direktyvą, arba reglamentą nes kitaip padėtis darosi labai sudėtinga. Todėl e, mes visi ir komisija, suprantu, kad komisijos atstovų čia yra, girdėjome daug prašymų, ar nebūtų galima geriau koordinuoti tų dokumentų taikymą, arba bandyti susijęti šias dvi teisinės bazės, teisinės priemonės, kad pacientams teisinis reguliavimas būtų aiškesnis. Manau, kad tai yra viena iš rimčiausių problemų dabar. Bet kaip visuomet aš esu pasirengęs išklausyti jūsų pastabų ir pasiūlymų ir iš šešėlinių pranešėjų ir iš kolegų. Labai ačiū. Ačiū ponui Beletui už tai, kad išsamei pristatė pranešimą. Dabar kreipiuosi šešėlinius pranešėjus ir e, pradėsim nuo pono Volken. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjui už mano manimo puikų projektą Ir esu pasirengęs dirbti su šešėliniais pranešėjais, nes e, esu e, tikras, kad mes, e, aišku, vadovaujamės Europos ligonių pacientų interesais ir būtent tokiu požiūriu reikia gilintis į tarvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti jų tiekimą, siekiant užtikrinti, taip, nu, kad kompensavimas geriau dėrėtų su nacionaliniam sveikatos apsaugos sistemom. Ir ar e, e, turime tarp valstybinės sveikatos priežiūros nuostatas, kurios galioja, bet e, aišku, kad ne viskas gerai veikia, yra ką tobulinti. Ir iš tiesų direktyva turėjo būti perkelta iki. Uh, 13 metų nuo to laiko valstybių narių atžvilgių buvo taikomos pažeidimo procedūros. Nepaisant to, kad tai dalis vidaus rinkos, kad reikėjo perkelti direktyvą. Iš tiesų žmonės genaudojusi judumo teisę ir daugelis žmonių net nežino, kad gali pasinaudoti gydimo galimybėmis kitoje šalyje. Ir nežinau, kad gali prašyti, kad būtų kompensuotos gydimo išlaidos, vaistų išlaidos. 20 procentų tik tai žmonių žino, kad galima naudotis tuo, tik tai vienas iš penkių. Tai akivaizdu, kad daug ką galima gerinti, siekiant, kad būtų tas procentas didesnis remiantis eurobarometru. Tai iš tiesų čia gali atlikti tam tikrą vaidmenį suinteresuotosios šalis. Uh, Ir aišku, iš dalies tai taikoma, tačiau reikia didinti tų pasinaudojančių tom galimybėm skaičių. Reikia taip pat pagalvoti apie informavimo kampanijas, kad būtų galima pasiekti to tikslo. Informacijos pateikima, pateiki, pateikimas eiliniams gyventojams, aiškinant, kokios galimybės yra, kokio, kuo galima pasinaudoti tarp, tarp valstybinių lygmenių. Visgi manyčiau, galima supaprastinti ir kompensavimo procedūras, turint galvoje, kad e, gyvename e, skaitmeniniais laikais ir e-sveikatos rytyje yra planų, manyčiau, tai viena e, sričių to bendro paveikslo, kur galime siūsti tą žinę, atsižvelgdami į kontekstą, esu iš šalies, kur iš esmės e, receptų neįmanoma įskaityti, e, e, juo labiau mašininiu būdu, taip yra mano paties šalyje. Na, o dėl direktyvų dar yra nemažai klaustukų, esu tikras, kad pavyks rasti tinkamą formatą, na, o tuo tarpu, kaip sakiau, esu pasirengęs e, dirbti kartu su pranešėju. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie e, pirminio, ankstesnio kalbėtojo pranešimo ir patvirtinti tai, kai sakė, aš galiu pateikti skaičius konkrečius. 230 tūkstančių kompensavimo prašymų buvo gauti valstybėse narėse E, už paslaugas, kurios buvo suteiktas kitose valstybėse narėse. Tai yra praėjusių metų skaičius, bet jis daug maž išlieka vienodas. E, per pastarosius trejus metus Europos komisija tą patvirtino 230 tūkstančių. Tai yra 0,004 procentai, tai atrodo nedaug, tačiau vis tik tai yra pakankamai daug gyventojų. Ir aš norėjau priminti, e, ponui Ivo Belet, mūsų pranešėjai, kad mes turėjome labai daug lūkesčių, kai buvo balsuojama dėl šios direktyvos dėl medicinos paslaugų per sienas. 2011 m. sausio mėnesį tai buvo padaryta. Ir tada mes sakėme, kad turi būti suteikta laisvė visiems pasirinkti, kur gauti sveikatos paslaugas Europoje, kur nes dažnai žmogus nori pasirinkti labiausiai jam tinkamą sveikatos apsaugos centrą arba geografiškai artimiausią, o kartais būna, kad tiesiog žmogų reikia specialaus gydimo, kurio nėra jo valstybėje narėje. E, todėl mes e, e, galvojame apie to gydimo ir procedūrų supaprastymą, kad biurokratijos būtų mažiau. Taip pat mes galvojame, kaip pacientai galėtų skūstis, jeigu yra atsisakoma jiems suteikti paslaugas. Ir uh, visose valstybėse narėse e, žmogus turėtų turėti galimybę pateikti savo sveikatos e, kortelę E, lygos aprašymą, pavyzdžiui, ir jį pateikti, tai turi būti pripažįstama. Europos komisija savo pranešime apie tai kalbėjo, tačiau skaičiai ne visuomet sutampa. Ir dabar mes keliame klausimą, kodėl mes dabar čia balsuojame. Ivo Belėt praeitą savaitę kalbėjo, kad e, Europos komisija e, parengė rezoliuciją e, valstybėms narėms, kad būtų daugiau skaitmeninės informacijos teikiama. Elektroninės sveikatos direktyva buvo patvirtinta tikslas e, pakeisti E, informaciją turime popierį, elektroninę informaciją. Taigi dabar jau turime direktyvą, turime dokumentą ir pakanka noro, man atrodo. Mes kalbėjome apie nacionalinius kontaktus, nacionalinius kontaktinius taškus. Bet kas žino Europoje apie tai? 10 procentų europiečių apie tai žino. Aš Eurobarometro informaciją čia jums cituoju. Taigi mes turime stiprinti tų informacinių punktų veiklą, kad žmonės žinotų, e, kad tokia galimybė yra, kad žmonės žinotų, kokias teisės jie turi. Kalba, išversta turi būti jų kalba ir viskas turi būti padaryta labai aiškiai, Babelėt apie tai kalbėjo. Yra daug ir kitų kliūčių, kalbėjome, pavyzdžiui, apie kompensavimo kriterijus, kurie skiriasi valstybėse narėse, biurokratinės kliūtis, e, receptų nepripažinimą Aš galiu pasakyti, kad padėtis nėra labai liūdna ir direktyva, kurią jau anksčiau parengėme, jau šiek tiek pagerino e, ligonių padėtį ir būtų labai gaila, jeigu dabar mes nepakeistume. E, mes turime referencinių tinklų e, veiklą, kur yra gana sėkminga laimiai. Mūsų komiteto uh, viena narė e, žino e, daugiau apie tuos referencijų centrus, ten dirba geriausi specialistai. E, žinome, kad dabar informacija keliauja su ligoniu labai efektyviai ir mes supraskime, kad visa ta informacija turi būti geriau skleidžiama, kad žmonės žinotų, kokia, kokias teisės jie turi. Nepasieksime naudos, jeigu žmonės neturės informacijos. Ir mano kolega savo pranešime būtent apie tai kalba. Galbūt reikėtų tik tai šiek tiek padailinti. Par, parafinuoti tą tekstą, kad jisai būtų dar geresnis. Ačiū, now, uh, Mr. Padičinį. Dėkuoju, ponas Padičinį, nekalba. Taigi, dabar perėsime prie šešėlinių pranešėjų. Ne, tiesiog pasisakė visi šešėliniai pranešėjai, dabar kiti nariai, ponas Peterle. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi tuo, kad pranešėjas tinkamą dėmesį skiria tam klausimui, kuris labai svarbus Europos pacientams, valstybėms, narėms. Dėkoju Jums už tai. Tai yra labai bendra visapimantis požiūris, atsižvelgiant į visas svarbes suinteresuotųjų subjektų kategorijas. Kai kurie iš jūsų žino, kad kad aš esu vėžių sirgęs. Ir kai kurie gydytojai sakė, kad jau man nėra galima e, padėti, kad man nebuvo galima padėti, kad e, man liko 3-4 mėnesiai. Bet aš žinau tokių atvejų ir iš mano valstybės kai vėžių sergantis žmonės labai prailgina savo gyvenimą metų metais, todėl kad sėkmingai juos gydo kitoje valstybėje narėje. Taigi, aš tai manau, yra veikiančios Europos pavyzdys. Jūs žinote, kad mes tikrai džiaugiamės tuo, kad galime gyventi dar vieną papildomą dieną ir manau, kad mm, Tai yra svarbu turint omenyje, kad labai auga vėžių sergančių žmonių skaičius. Aš džiaugiuosi tuo, kad judumas vyksta, bet mm, net, nepate, manęs netenkina dinamiškumas, nes jis yra ganėtinai mažas, kaip kad sakė Ivo Beletas. Reikia ne tik, kad politinės diskusijos, bet e, reikėtų ir geriau praktiškai organizuoti visą tai. Uh, tam, kad situacija gerėtų. Aš nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta apie informaciją arba apie teisę būti informuotam, bet norėčiau paminėti dar vieną klausimą. Jis nekartą jau buvo iškeltas. Ar mobilumas, judu, pacientų judumas prisidėjo ir prie gydytojų žinių mobilumo, judumo? Nes aš manau, kad judumo, judumo užtikrinant taip pat didėja ir gydytojų žinios, e, žinių kiekis, yra kuriami kompetencijos e, centrai, jais galima pasinaudoti. Ne... Yra tam tikrų problemų, kurių negali spręsti tik viena valstybė narė. Mes, kaip ES, kuri veikia iš vien, galime kurti papildomą vertę, galime gauti papildomos naudos. Uh, Pranešėjas paminėjo pasienio teritorijas. Aš džiaugiuosi tuo. Žinau, kad e, ten kyla problemas, nes jeigu administracinė našta yra per didelė, tuomet žmonėms tenka važiuoti kilometrų kilometrus iki kokio nors centro. Vietoj to, kad važiuotų už kelių kilometrų tiesiog už sienos. Aš manau, kad ir šiuo atveju netiek reikia daug politinių diskusijų, kiek geros valios parodymo mūsų piliečiams. Dėkoju. Dėkoju, toliau ponia Šverperek. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti Įvui Beletui. Mes diskutavome uh, šiuo klausimu, taip pat ir su pacientų organizacija Niderlanduose, susitikome ir su parlamento ir ministerijos atstovais. Kaip visada, pasienį atsviračios teritorijos, e, teritorijų galimybės nėra aiškios nėra akivaizdžios. Regioninių lygių galime pasiekti nedaug. Svarbiausia visų pirma pami, iškelti problemą. Kokia bus kita fazė, koks bus kitas etapas. Žinoma, kad yra tokių pacientų, kurie, pavyzdžiui, serga kokiu nors ypatingu vėžiu. Mes diskutuodami per vieną konferenciją su farmacijos atstovais sužinojome, kad dažnai akcininkai nusprendžia, kokie vaistai bus prieinami, kurie ne. Ką galime padaryti mes, parlamento, Europos parlamento nariai? Mes galime daryti spaudimą e, tiems, kurie priima sprendimus dėl tų pasienių teritorijų. Uh, Praeitie jau buvo klausimas apie pasienio gydymus, gydymą, e, tarp valstybinį e, gydymą. Aš nesu šešėlinė pranešė, bet norėčiau iškelti šį klausimą. Viena, viena iš problemų yra atsparumas e, mikrobams. Kai kuriuose valstybėse narise jau buvo pasiekta pažangos. Uh, Mm, šioje srityje, o kitose ne. Taigi reikėtų diskusijų šią temą. Tuo vyks rinkimai ir visiems kyla klausimas, ką daro Europa. Tai yra tokios temos, kurios yra svarbios žmonėms. Mes galime imtis konkrečių veiksmų Europos vardan. To reikia ne tik jaunimui, bet taip pat ir vyresnio amžiaus žmonėms. Dėkoju. Jeigu daugiau nėra prašančių žodžio, tuomet suteiksiu žodį komisijai. Ponas Rys. Prašau. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju už kvietimą į šį posėdį. Norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Belektui ir šešėliams pranešėjams už puikų pranešimą. Daug buvo iškelta klausimų. Ir e, norėčiau paminėti kai kuriuos e, iš jų. Komisija pabaigė pranešimą kurio, paprašė, kurio reikalavimą direktyvoje, mes e, jį e, paskelbėme rugsėjo 21 dieną šiame pranešime. Mes iškėlėme kai kuriuos e, svarbius klausimus, paminėsiu kai kuriuos iš jų. Visų pirma, norime e, garantuoti, užtikrinti pasienio pacientų teisų laikymasi. Buvo stengiamas suformuluoti tai teisės aktais ir diskutavome, reikėtų Elgesio kodekso ar direktyvos. Taip pat pasisakė ir audito rūmai. Pacientai E, yra judus, judumas vyksta, bet nelabai dinamiškai. Didelės, didelių pasiekmių biudžetui tas tarp valstybinis, e, e, tarp pasienio, pasienio gydimas nepadarė. Mes ir toliau tęsime darbą su valstybėmis narėmis prisiderinimo srityje ir informuotumo e, per žuslanus kontaktų punktus e, srityje. Svarbus yra ryšys tarp direktyvos ir socialinio saugumo reglamento. Kasmet milijonai europiečių važiuoja į kitą valstybę narę dėl sveikatos problemų, dėl prieimo, prieigos prie sveikatos tar, paslaugų. Direktyvoje yra rašoma ir apie augalų priežiūrą. Dėl to kyla neiškumas e, piliečiams bet mes bendradarbia, bendradarbiaujame su DG Sante, DG mm, Employment, tam, kad išsiaiškintume, kokia yra situacija ir tam, kad padėtų aiškumas piliečiams. Komisija taip pat perkelė atitikties atitikimo patikrinimą Buvo pradėtos 26 pažeidimo procedūros dėl netinkamo perkelimo. Šis pirmasis etapas baigėsi ir jau buvo baigti analizuoti visi pažeidimai. Dabar mes esame antroje, antrame etape, atitikties patikrinimo etape. Žinoma, direktyvą perkeliant reikia atsižvelgti į valstybių narių e, sveikatos sistemas ir teisės aktus. Taigi mes stebime, kaip e, daroma įtaka piliečiams, e, skaidrumui ir taip toliau. Vienas iš svarbių klausimų yra kompensacija. Taip pat nesažininga kainodara yra dar vienas svarbus klausimas. Per dideli reikalavimai ir administracinė procedūra dėl kompensavimo. Tai yra dar dviej, du svarbus klausimai. Buvo pasiekta apčiuopiamų rezultatų, daugelis valstybių narių keitė teisės aktus tam, kad prisiderintų prie reikalavimų. Ir kitų laikotarpių komisija stebės direktyvos perkelimą. Informatumas buvo dar vienas svarbus klausimas. informatumo, mm, nepakankamas informatumas vis dar yra, vis dar e, nėra užtikrintas pakankamas jo lygis. Mes organizuojame seminarus, pavyzdžiui, 16 metų spalio mėnesį buvo organizuotas toks seminaras buvo diskutuojama su nacionaliniais kontaktais, nacionalinių kontaktų e, punktais, suinteresuotais subjektais ir pacientais apie tai, kaip reikėtų geriau informuoti apie, apie, apie pacientų teisės. Mes manome, kad būtina gerinti bendradarbiavimą su suinteresuotais subjektais, pateikiant informaciją. Nesinai buvo pradėta EU and Me uh, kompanija skirta, kampanija skirta jaunimui. Tam, kad būtų galima didinti informatumą apie tai, kaip galima gydytis kitoje valstybėje e, narėje. Taigi šis darbas ir toliau tęsis. Mes padedame nacionaliniams kontaktų punktams tam, kad būtų padidintas veiksmingumas, efektyvumas, prisiderinant prie reikalavimų todėl ko sustinkame su jais reguliariai. Ir mes susitarėme dėl tam tikrų gairių principų, kuriais turi vadovautis. E, šie punktai, nacionaliniai kontaktų punktai, buvo sutarta dėl jų spalio e, lapkričio 15 dieną. Tarp valstybinis bendradarbiavimas tai yra svarbus uh, klausimas, ypač svarbus e, kaiminiams regionams ir pacientams. Pradėjome tyrimus šios rytyje kovo mėnesį bus iš, paskelbti rezultatai. Tai yra dokumentai, kuris, kuriuose minima, kaip būtų galima gerinti bendradarbiavimą. Gruodžio ketvirtą dieną vyks konferencija skirta bendradarbiavimo tarp valstybinės regionuose sveikatos srityje mm, gerinimui. Bendra, ši konferencija organizuojama taip pat ir su DG Redžiu. Ir direktyvoje yra minimi ir bendradarbiavimo e, m, mm, tinklai, kaip pavyzdžiui, kaip kad, pavyzdžiui, referenciniai tinklai, Jau buvo paminėti 24 tinklai, 950 didelės specializacijos e, vienetų. Mes norime plėsti e, skaičių, tų vienetų skaičių, kurie dalyvauja šiuose tinkluose. Dabar neplanuojame pačių tinklų skaičiaus didinti, nes tai jau ganėtinai didelė sistema tam, kad būtų galima užtikrinti jos tinkamą veikimą ir tam, kad pasiektų savo mm, tikslą, tikslus. Dėl skaitmeninės sveikatos komisija toliau bendradarbiavo su valstybėmis narėmis, nes jinai buvo paskaptas komunikatas šias, šioje srityje e, lapkričio mėnesį. Mes taip pat e, dedam, dirbame dėl e-health, e-sveikatos. Valstybės narės e, turėtų mm, dar labiau gerinti informacijos mainus. Dabar 22 valstybės narės dalyvauja Connecting Europe Facility Taigi baigdamas pasakysiu, kad e, mums šis, šis dokumentas yra labai svarbus. Svarbu, kad e, piliečius pasiektų informaciją, bet kaip kad kai kurie iš jūsų minėjo, taip pat e, ir žinios, žinių skaičius, kiekis turi didėti, reikėtų didinti informatumą, pacientų informatumą apie šias priemonės. Dėkuoju. Thank you very much. And now um, I turn to Mr. Bellet for the conclusions. Žodis ponui Belėtui, jo apibendrinamosios išvados. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems. Jei neprieštarausite, taip apibendrinsiu, kad dabar yra uh, plati bendra platforma. Tai, kas mus E, vienyje, ką mes laikome svarbiausiu, kas yra prioritetai, kur, kurios reikia atsižvelgti, tai, kad trūksta informatumo, kad reikia plačiau skleisti e, informaciją. E, tai apie tai, kaip veikia nacionaliniai informaciniai centrai, taip pat apskritai turime skleisti žinę, kad jie egzistuoja. Taip pat turime plačiau informuoti gyventojus, kad na, kad iš tiesų ne, ne 10 procentų, o galbūt e, ne mažiau kaip 90 procentų Europos gyventojų turėtų žinoti apie savo teisės, kad tu, tu, turime taikyti vieno langelio principą, reikia teikti informaciją apie, kompen, apie e, kompen, kompensavimą finansinį, apie galimus vėlavimus ir taip toliau ir panašiai. Žinoma, e, Sveikata labai svarbi, ponė Rys minėjo mūsų patvirtintą rezoliuciją, tai labai siejasi su tuo, ką dabar svarstame. Galime uh, kalbėti, negalima kalbėti apie e, tarp valstybinę sveikatos priežiūrą, jeigu nesižvelgsime apie e, e-sveikatos padėtį e, dabar. Ir panas Peterlė minėjo, kad mūsų užmojai turėtų būti tokias, kad iš tiesų, kad pacientų mobilumas turėtų nulemti ir žinių mobilumą, kaip kalba eina apie, pavyzdžiui, receptus. Uh, Tai yra idėja, kurią turime e, remti, skatinti dėl uh, pasienio regionų svarbu, sustarėme dėl, dėl to ir pane, pane Rys, ir komisijos atstovas, Samnėjo komisijos studija, kurioje kalbam apie specifinę padėtį sveikatos priežiūros greitimuose regionuose ir aišku, kai kalbame apie elektroninius receptus, jie ypač yra svarbus tose kaimininiuose regionuose, e, dėl to, ką sakė panas Valker. Taip, iš tiesų trūksta informatumo. E, labai svarbu, kad būtų aišku, kokios aiškios taisyklės taikomos e, kompensavimui. Nes e, iš, iš tiesų reikia aiškios informacijos, reikia, kad tai turėtų žmonės ne tik tai, ne tik tai pasienio regionuose, kad reikia tokios finansinės informacijos apie kai tai tarp valstybinių lyginių tikiama sveikatos priežiūra, e, sakė, e, ne, ir kad iš tiesų reikės ir paskesnių veiksmų po to, kaip bus patvirtintas šitas pranešimas, kad, kadangi šis iššūkis yra kol kas platesnis, negu kad dabar kalbame vartojame. Reikia taip pat kalbėti apie galimybės įsigyti vaistus e, kito, kitos valstybės narės te, teritoriją. E, tai iš tiesų reikia atsižvelgti visus jūsų minėtus e, elementus. Uh, Aišku, kitais metais e, artėja rinkimai Europos parlamentą, tai e, sveikatos priežiūra, sveikotos, sveikatos apsauga ir e, iššūkis yra tas klausimas, kur iš tiesų mes galime aiškiai pasakyti, kad yra aiški pridėtinė vertė, vykdant bendradarbiavimą, ypač kaimininiuose regionuose. Ir tai turbūt svarbiausia, ką minėjo komisijos atstovas panas Ris, tas šūkis, share care and cure, dalintis gydyti ir išgydyti. Ir tai turbūt yra svarbiausia, kalbant apie tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą. Sveikatos priežiūra ir panas Penelė tai minėjo, kad pacientų judumas e, turi, e, turi prilygti na, sveikatos priežiūros judumą ir e, aišku lauksiu vaisingo bendradarbiavimo su šešėliniais pranešiais ir aišku E, kaip, kaip įmanoma e, greičiau e, informuosiu šelnius pranešėjus, tos, kas teiks pakeitimus, artėjant terminui. Ačiū visiems. Terminas pakeitimams teikti gruodžio ketvirtoji, balsuosime komitete sausio 21-22 dienomis. Kitas darbo tvarkės klausimas. Tai BŽP keičiantis reglamentas Tai e, pono Dorfmano pranešimas. Šiandien pranešėja pavaduoja ponia Gardinė. Žodis jums. Sì, grazie Presidente. Io vi devo portare le scuse da parte del collega Dorfman. Ačiū pirmininkė. Aš e, atsiprašau kolegos Dorfmano vardu, jis šiandien negali dalyvauti posėdyje ir manęs paprašė trumpai pristatyti jo nuomonės projektą komitetui. Kalbame apie tekstą skirtą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui dėl reglamento projekto, kuriuo keičiama Žemės ūkio BRO. Ponas Dortmanas parengė e, tekstą, kuriame susitelkė į tai, kas yra susiję su aplinkosauga. Ir čia būtų trys pagrindiniai punktai. Pirmiausia, kad komisijos pasiūlyme kalbama apie galimybę auginti Vitas Lambruską kalbama apie naujų hybridinių veislių auginimą, na, o kalbant apie vynogmedžių hybridų auginimą, e, pranešėjas pritarė tokiam komisijos pasiūlymui. Pono Dorfmano nuomonė. E, reiktų riboti e, tradicinių veislių auginimą e, ir e, reikia visgi užtikrinti ir Vitės Lambrusko auginimą, neribojant istorinių teisų. Jis pritarė komisijos pasiūlymui dėl naujų veislių auginimo, visgi reikia išsaugoti paveldą, reikia palikti valstybėm narėm galimybę teikti leidimus dėl istorinių e, veislių, išlaikant e, auginimo e, plotus, kur visuomet buvo auginamos tradicinės veislės. Antras svarbiausias pono Dorfmano pastebėjimas yra susijęs su ženklinimu ir čia uh, Ponas Dortmanas mini reglamentą 1169 2012 e, e, metų, kuris susijęs su, su ženklimu. Ir trečiasis pastebėjimas e, dėl nualkoholinto. Uh, vyno iš dalies ir visiškai, kuris yra inform, importuojamas ir kuris neturi geografinės nuorodos ir e, pranešėjas mano, kad e, turi būti galima e, nualkoholinti vyną. O dabar yra kitokia procedūra taikoma. Kitaip tariant, galima didinti alkoholio procentą vyne, o jeigu e, alkoholio procentas būtų e, mažesnis, tai atsivertų naujos eksporto rinkos gamintojams. Tad tokie trys svarbiausi pono Dorfmano nuomonės e, pastebėjimai ir jis yra pasirengęs teikti komitetui daugiau informacijos apie savo pranešimą. Dabar žodis šešėliniam pranešėjam arba ja, juos pavaduojantiems nariams pirmiausia žodis e, ponai e, Valkenai SND frakcijos vardu. Kadangi e, ponė, ponas Kaputė negalėjo dalyvauti, aš perskaitysiu pranešimą jo vardu. Komisijos pasiūlyme kalbama daugiausia apie žemės ūkio produktų BRO, taip pat kalbama apie geografinės nuorodas aromatizuotų vinų, kalbama apie tokiausių regionų ir mažųjų salų padėtį, tačiau NV komiteto kompetencija čia ribota ir ponas Kaputo norėtų susitelkti aplinkosauginius klausimus. Pirmiausia, dėl uh, maistinės vertės ženklinimo. Ponas Kaputo sutinka, kad reikėtų patikti informaciją apie e, kalorijas ir, ir sudėti paties vieno vartotojai turi teisę žinoti, e, kiek e, kalorijų su, suvartoja išgėrė taurę vyno ir kaip tik tai todėl jisai didžiuojasi e, e, e, žingsniais, kuriuos žengia vyno sektorius pastaraisiais mėnesiais. Vyno gamintojai yra pasirengę nurodyti kalorijų skaičių ant butelio. Ir kartu ponas Kaputo mano, kad reikėtų atsižvelgti į e, ekonominį poveikį tokių priemonių mažom ir vidutiniam priemonėm, o jos yra vyno rinkos stuburas ES, kaip tik tai todėl vyno augintojai turėtų gali, gali, galimybę nurodyti ingredientus arba ant etiketės, arba elektroninę formą. Ponas Kaputo pritarė komisijos pasiūlymui diskutuoti dėl hybridinių e, veislių, skaitant e, vynus, kurie neturi geografinės nuorodos, visgi jisai nesutinka e, su, su tuo, kad būtų leidžiama auginti šešias veislės dabar draudžiamas. Europos Sąjungoje Izabelė Jack ir, ki, ir kitas veislės, kadangi šitos vei, veislės e, nėra vertingos organoleptinio požiūrio. Be to, šios veislės yra draudžiamos e, nuo 30, e, 1930 metų, nes ten yra ir pavojingų savybių vartotojams. Todėl jis būtų prieš vietas labrus skaivimo dėl pasiūlyto pakeitimo dėl apibriešties saugomų kilmės nuorodų. Jisai ne, nepritartų, nes tai, kas siūlo komisija, netitiktų, kas siūloma PPO sudartė dėl aspektų susijusių su, su, su priekyba ir su intelektinėm teisėms. Dėl uh, reikėtų perimti apibriežti iš kito susitarimo ir e, Galiausiai dėl nualkoholinto vyno e, ponas Kaputo mano, kad e, jiems nebūtų galima taikyti tokio paties režimo kaip įprastam vynui, kadangi tai netitinka BRO reglamento septinto priedo antros dalies apibriešties. Nes jeigu mažiau alkoholio yra, papildomai pridedama yra kvepiųjų medžiagų. Ir todėl ponas Kaputo manytų, kad svarbu e, ir atsiliepti vartotojų reikalavimus. Reikia užtikrinti skaidrumą, kad nebūtų klaidingo supratimo. Ir galiausiai panas Kaputo norėtų susitelkti į konkretų aspektą susijusį su aplinko, aplinkos sauga. Ir e, šiandien, šiandien e, distiliavimas Distiliavimas yra įmanomas e, pasinaudojant finansavimą pagal BRO. Panas Kaputas siūlo um, suteikti tokią paramą ir kompostavimui, ir mechanizacijai. Tai turėtų teigiamos įtakos aplinkai. Pavyzdžiui, energija panaudota iš metanizavimo būtų um, galima perduoti nacionaliniam elektros e, tinklam. Dėkui. Thank you very much. Now, Madame Jat. Labai ačiū toliau, ponė Jatimaki. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš esu patenkinta komisijos pasiūlymu. Tai, kaip e, komisija pasiūlė e, pakeisti reglamentą, man atrodo, yra visiškai tvirtintina. Ir aš norėčiau paprašyti pranešėjų teikti daugiau informacijos apie vynų ženklinimą. Jau ankstesnis pranešėjas sakė, kad vartotojas turėtų bent jau žinoti produkto energetinę vertę. Taip pat turėtume pagalvoti, ar tikrai šiame reglamente reikėtų uh, kalbėti apie ženklinimą etiketėse. Bet kokiu atveju politinė valia matosi. Jei manęs paklausumėte apie ženklinimą etiketėmis, aš galiu pasakyti, kad puikiai suprantu šio klausimo delikatumą, tačiau manau, kad turėtume lankščiau elgtis ir stengtis e, prisitaikyti, suderinti e, žemės ūkio poreikius, ūkininkų poreikius e, ir besikeičiančius poreikius rinkoje. Galų gale, nors pranešėjo nėra, aš norėčiau sužinoti šiek tiek priežasčių šiek tiek informacijos apie priežastis, kodėl jis pakeičia pasiūlymą ir nu, e, nori apriboti vynų rūšių skaičių, nes aš to dar nesuprantu. Kodėl tas apribojimas reikalingas? Ačiū. Labai ačiū, ponė Hauslingi. Ponas Hauslingas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra žavinga BŽP reformos dalis. Tačiau kitos e, BŽP reformos dalis, man atrodo, įdomesnės, nes jos yra labiau susijusios su aplinkosaugo. Čia mes kalbam greičiau apie bendrą rinkos organizavimą. Kalbant apie Dor, Dorfmano pakeitimus, man atrodo, kad turėtume įsileisti ir kitų vynų rušių, bet apie tai vis tik dar turėtumėm padiskutuoti. Erik Andriju Agri komitete kalbėjo apie vyną be alkoholio. Tokie produktai gali labai greitai tapti pramoniniais ir reikėtų e, tą temą plačiau padiskutuoti. Dėl ženklinimo. Žinoma, e, daugiau informacijos etiketėse yra naudinga, bet turime kalbėti ir apie kiekį. Per daug informacijos yra e, per daug. Kitas dalykas, apie kurį turėtume čia pagalvoti, tai yra pieno rinka. Kalbame čia tik apie vyną, bet akivaizdu, kad ta tema labai įdomi ir kontroversiška kai kuriems regionams, tačiau mesgi nepagalvojame apie pieno sektorių. Taigi, pavyzdžiui, jeigu norime padidinti pieno ūkininkų konkurencingumą, turime pergalvoti susidariusią padėtį, kad mes e, sukurtume šioje srityje geresnė, geresnės rinkos sąlygas. Todėl mes pateiksime pakeitimų tuo klausimu rytoj. Labai ačiū. Kiti nariai, kas norėtų pasisakyti šią temą? Jeigu ne, Tada aš iškart kreipiuosi į komisijos atstovą poną Serą. Prašau, žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai už dalyvavimą diskusijoje ir prisidėjimą prie reglamento keitimo. E, tuo mes pakeisime bendros rinkos organizavimo reglamentą labiau negu ką kitą. Aš pats norėčiau išsakyti komentarų dėl problemų, kurias pranešėjas paminėjo. Jie visi yra susiję su vyno klausimai šiame reglamente. Matau, kad pranešėjas elgėsi gana atsargiai. Vertindamas komisijos pasiūlymą išlaikyti tam tikrus draudimus ir atskirti tam tikras vyno rūšis, neįtraukti jų į klasifikaciją, ypač kai kalbame apie labruską rūšį, E, jas, lyginant su komisijos pasiūlymu, numato daugiau apribojimų ir e, komisijos pasiūlymą dėl tam tikrų vyno rūšių tik patvirtina. Europos komisija laikosi nuomonės, kad ilgalaikė ribojimo politika e, skirtingose vinifera vyno rūšis, rūšims daugiau yra nebenaudinga nei ekonominių, nei sveikatos apsaugos požiūrių. Sveikatos apsaugos klausimai šiandien buvo paminėti jų diskusijoje. Šiandien turime pakankamai mokslinių įrodymų, kurie atmeta bet kokį būkštavimą, įskaitant sveikatos e, srityje, e, dėl e, kurio ribojimas dešimtmečius galiojo. Moksliniai įrodymai rodo, kad uh, E, kuo daugiau vyno rūšių, tuo daugiau naudos aplinkai atnešame. Bet to turime kalbėti apie pesticidų naudojimo sumažinimą iki 8 procentų. Tos vyno rūšys, apie kurias mes kalbame, e, reikalauja žymiai mažiau pesticidų. Aš žinau, kad pranešėjas kartu su komisija mano, kad dealkoholizuoti arba dalinai dealkoholizuoti vinai turėtų uh, E, būti reglamentuojami pagal tą pačią sistemą. Europos komisija mano, kad šis pasiūlymas išlieka naudingas šiandienos vyno rinkai, galbūt ir rydienos. Uh, ir ateityje vyno rinka taps tik dar konkurencingesnė ir globalizuota. Taigi mes supraskime, kad ES politikos kuriejai turi vyno gamintojams suteikti visas reikalingas priemonės konkurencingumui išlaikyti. Žinoma, turime apsaugoti vartotoją ir stengtis užtikrinti deramą naujų produktų kategorijų ženklinimą etiketėmis. Aš žinau, kad pranešėjas savo pasiūlymu bando E, išspręsti rimtą iššūkį. E, tai yra e, galvoja, kaip pakeisti etiketes, ženklinimą, kokios informacijos pateikti etiketėse, pavyzdžiui, nurodant energetinę vertę, sudėtinės dalis ir panašiai. Žinia, Europos komisijos pasiūlymas priimtas 18 metų birželio mėnesį šiuo požiūriu nieko nesiūlo, tačiau tai E, nereiškia, kad mes šio komponento reikšmę numenkiname. Priešingai, tuo metu, kai komisija šį pasiūlymą pateikė, vyko kitas procesas. Procesas, kurį pradėjo 17 metų Europos komisijos pasiūlymas dėl privalomo e, sudėtinių dalių ir energetinės vertės nurodymo visose žemės ūkio prekėse. Ir e, tas pasiūlymas tada alkoholinių gėrimų pramonė apskritai paliko nuo šalyje ir dabar Europos komisija svarsto susidariusią padėtį, žino, kad ES vyno gamintojų sektorius daro labai didelį spaudimą, kad būtų pasirinktas atskirų sektorių reglamentavimo metodas ir tada būtų sukurtos atskiros taisyklės vynui. Komisija džiaugiasi, sveikina tokią Europos vindarių sektoriaus drąsą, e, kuri demonstruojama praėjus dešimtmečiams e, pasipriešinimo tokiam požiūriui kai kalbėjome, kad etiketėse turi būti daugiau skaidrios informacijos teikiama. Bendrai komisija vertina šio e, sektoriaus pasiūlymus e, plačiaja prasme. Tarybos diskusijose tas klausimas taip pat yra įtrauktas. Tuo pat metu mes suprantame, kad greta teisinių priemonių, kurios bus naudojamos, yra labai svarbu pasiekti dvigubo dviejopus tikslus. Vienas iš jų yra užtikrinti vartotojų apsaugą aukštų lygių, kita vertus turime užtikrinti deramą vidaus rinkos funkcionavimą. Ačiū. Uh, Gardini, ne... Ačiū toliau, ponė Gardinį, jūs norėjot kažką pridurti. Labai ačiū. Be abejo, aš uh, Pateiks informacijos ponui Dorfmanui apie viską, kas šiandien buvo aptarta ir e, kad jis suprastų, apie ką mes kalbėjomės. Ačiū visiems, kas dalyvavo diskusijoje. Labai ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Pakeitimų tikimo terminas lapkričio 29.11 val. Balsavimas Envi komitete sausio 29. -ąją.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 Mėly kolegos, labai malonu mūsų darbę matyti profesorių Hubner, kuris pristatys IPCC specialiai ataskaitą dėl pasaulio šilimo pusantro laipsnio. E, turiu pasakyti, kad profesorius buvo išrinktas e, IPCC darbo, antrosios darbo grupės pirmininku 2015 metais. Ši darbo grupė sutelkia dėmesį į klimato kaitos keliamą pavojų ir įvertina e, socialinių, ekonominių ir gamtos sistemų sistemų silpnasias vietas, kurios gali būti ir greičiausiai pažeidžiamos dėl klimato kaitos. Taip pat yra galvojama, kaip žmonės galėtų prisitaikyti prie pasaulio atšilimo. Profesorius Portneris turi, Portneris turi pakankamai patirties EPCC nes e, jis rengė penktąją vertinimo ataskaitą, kuri buvo užbaigta 2014 metais ir tada prasidėjo dėrybos dėl COP21 e, vykusio Paryžiuje. Pagal Paryžiaus susitarimą, kuris buvo patvirtintas 15 metų gruodžio mėnesį, 197 valstybės įsipareigojo siekti E, apriboti e, vidutinės pasaulinės temperatūros kilimą dviem e, laipsniais Celsijaus ir stengtis sumažinti tą kilimą 1,5 laipsnio. Pagal šį susitarimą uh, Taip pat pasaulio vyriausybės paragino IPCC parengti specialią ataskaitą 2016 metais apie e, pasaulio, čili, pasaulio čilimo 1,5 laipsniais e, lyginant su priešindustriniu lygiu poveikį ir atitinkamos e, pasaulinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų padarinius. Ataskaita buvo užbaigta spalio mėnesį ir tiesiogiai buvo pateikta Talanoa dialogui svarsyti, todėl dabar mes labai džiaugiamės e, mūsų tarpę matydami profesorių Portnerį, iš jį norėčiau pakviesti pasisakyti. Prašau. Labai ačiū ir labai ačiū už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje ir uh, papasakoti apie specialiai ataskaitą apie klimato atšilimą 1,5 laipsniais Celsius. Be abejo, aš tai darysiu uh, stengdamas įverstinti perspe... po... tokią perspektyvą, kad klimatas atšils 1,5 laipsnio, ne 2 laipsniais. Mes dabar siekiame sumažinti klimato atšilimą ir prisitaikyti prie deramų galimų padarinių. Ši speciali ataskaita e, rengiama reaguojant į jungtinių tautų klimato E, institucijų reikalavimus, tada buvo kalba apie dviejų laipsnių su apribojimą ir mes žiūrėjome, ar būtų galima pakeisti kažkaip poveikį, e, kažkaip jį apriboti. Darbą atlikti nebuvo lengva, nes e, viskas turėjo būti daroma iš Paryžiaus sustarimo perspektyvos. Ir dabar jau galime pasakyti, kad pasaulio atšilimo 1,5 laipsnio padariniai sumažins ekstremalių atvejų gamtoje skaičių, ypač galvojant apie tas teritorijas, kur žmonės gyvena ekstremaliomis sąlygomis. 2021 metais jau yra numatyta, kad vandens lygio pakilimas mažiau negu 10 cm mažiau negu numatyta atneštų ypatingos naudos. Ir po 2100 metų, jeigu galėtume uh, E, jūrų kilimą sumažinti 10 laipsnių, pasiektume didelės naudos. E, taip 10 milijonų žmonių susidurtų su mažnesnė rizika, kalbame apie 2100 metus, be abejo, e, būtų mažiau žalos padaryta pakrančių ekosistemoms. Ko mes siekiame? E, mažindami šilimą nuo 2 laipsnių iki 1,5 laipsnių. Pirmiausia, aišku, kad būtų padaryta mažesnė žala biologiniai įvairoviai ir gyvūnų rūšims. Taip pat kalbame apie uh, mažesnę žalą žmonijai, uh, mažesnį derliaus, kukurūzų, ryžių, kviečių sumažėjimą. Taip pat turime galvoti apie vandens trūkumą. Uh, Pasaulio gyventojų skaičius, e, pasaulio gyventojų, kurie sudurs su vandens trūkumų skaičius, sumažėtų 50 procentų iki 2100 metų. Lygiai taip pat mažiau žalos būtų padaryta ekosistemoms vandens požiūrių. Jeigu periname prie jūrų biologinės įvairovės, turime atkreipti dėmesį, kad paprastai sutelkėme dėmesį į uh, jūros studijas, kurios taip pat labai tą klausimą nagrinėja ir žiūri, koks poveikis būtų padarytas. Štai čia matote palyginimą tarp dviejų laipsnių ir keturių laipsnių. E, neapsiribojama specialiaja ataskaita. E, jūs matote vieną zoną, e, kuri sumaž... atsirastų dviejų laipsnių pakilimo atveju ir padidėtų keturių laipsnių atveju. Čia kalba apie žemumas Ir čia e, kalbėtume apie rifus ir e, kitas e, jūrų rūšis. Ir galime pasakyti, kad atšilimo laipsnis ir, ir lakumas turi labai didelės įtakos. Jeigu palygintume pusantro laipsnio ir dviejų atšilimą, pamatytume, kad taip pat E, pusantro laipsnio atveju sumažėtų rizika ir žuvininkystiai, nes dabar matome, kad e, žvėjų bendruomenės išgyvenančių žuvininkystės nukentėtų žymiai labiau, jeigu dviem laipsniais padidėtų e, temperatūra keliais šimtais milijonų mažiau žmonių susidurtų su klimato keliamu pavojumi. E, ir galimų skurdų iki 2050 metų. Taigi tai yra labai rimtas socialinis reikalas. Jis yra susijęs su tvare plėtra, apie kurią kalba jungtinės tautos ir apie tai mes kalbėsime šiek tiek vėliau. Vis tik tai, e, jeigu palygintume vieną su pusę ir du laipsnius, jau dabar suvoktume, kad iškiltų disproporcingai didelė rizika Arkties regionui E, sausumų regionams, e, mažoms saloms, besivystančioms šalims ir mažiausiai išsivystančioms šalims. Ir mes pastebėjome labai daug motivacijos iš tų pažeidžiamų regionų ir bendruomenių gyvenančių tose regionuose, kad būtų imtasi veiksmų. Jeigu palygintume pusantro laipsnio su dviem, pamatytume, kad jau sumažėtų rizika sveikatai, žmonių išgyvenimo galimybėms, maisto saugumui, vandens tiekimui, žmogaus e, saugumui ir ekonomikos saugimui pusantro laipsnio tik padidėjus temperatūrui mes turėtume žymiai daugiau prisitaikymo galimybių ir sumažintume klimato riziką. Be abejo, e, jeigu pusantro laipsnio pakiltų temperatūra, ne dviem e, prisitaikymo pastangų reikėtų žymiai mažiau. Vėlgi tie patys skaičiai lyginami. Mes akcentuojame poveikį ir riziką ir e, spalvų kodeks, kodą tam tikrą sukūrėme, sukūrėme, kuris labai aiškiai rodo. E, pačioje dešinėje pusėje matote tą e, schemą, grafiką, ką kokia spalva reiškia. Periname prie tamsiai raudonos, kuri yra labai pavojinga, mažiau ryškiai raudonos, tai yra didelė rizika, nuosaiki rizika ir taip toliau. E, čia labai aiškiai galime matyti, ko galima tikėtis e, tam tikromis aplinkybėmis. Kągi matote čia, kalbame apie integruotus sektorius, e, priežastis, dėl kurių turėtų kilti susirūpinimas. Jau ankstesniuose vertinimo ataskaitoje apie tai kalbame, bet vidutinė rizikos riba jau buvo nustatyta. Taigi mes kalbame apie unikalias ir uh, E, su grėsme susiderančiomis sistemas, tai yra e, Arkties jūros ledas ir koraliniai rifai. Taip pat kalbame apie kitas globalios biologinės įvairovės e, kategorijas. Vėlgi matote palyginimą tarp pusantro laipsnio ir dviejų laipsnių ir matote, kad kuriais atvejais aukšta rizika pasiekiama jau ir su pusantro laipsnio, tačiau rizika labai ženkliai padidėja dviejų laipsnių atveju, ypač kai kalbame apie unikales sistemas, kuriuoms kyla didesnė grėsmė. Tai Taip pat kalbama apie e, globalę suk, bendrąją įtaką, bendrąjį poveikį. Kitas dalykas, kalbama apie ekstremales klimato e, nelaimės, kraštutinių, e, tokius dalykus kaip audros, potviniai, stichinės nelaimės. Apie tai turėtume galvoti itin atidžiai, nes e, kuo daugiau kyla temperatūra, tuo jų dažnis padidės. Kitas turime galvėti, galvoti apie pavienius plat, plavienės plataus masto katastrofas. Jų e, rizika taip pat padidėja, kuo daugiau pasaulio vidutinė temperatūra kyla. Kitas pavyzdys Aš norėčiau Jums parodyti e, pasaulio atšilimo poveikį Arkties jūros ledui. Ir čia vėlgi lyginame pusantro laipsnio ir du. E, pusantro laipsnio atveju mes galėtum išlaikyti, kai dalį Arkties jūros ledo nepakitusi, o tuo tarpu labiau atšilusi pasauliui tikimybė gerokai padidėtų. Ir tai turės įtakos ne tik ekosistemoms, jūs matote konkrečias rūšis šioje e, skaidrėje, bet tai turės įtakos ir žmonėms, ypač šiaurinėme pusrutulyje, nes kuo šiltesnis bus Arkties regionas, e, tuo labiau pasikeis klimato savireguliacija ir šiaurės pusėsalio vasaros ir žiemos kraštutinės temperatūros bus dažnesnės. Mes patys tai labai aiškiai matėme, kaip padidėjo uh, E, sumažėjo, atsiprašau, e, temperatūros skirtumai tarp Arkties platumos ir mūsų platumos. More, more specific, all, the... E, mes turėtume atkreipti dėmesį į koralų rifus. Juose matome, matome klimato kaitos poveikį. Po didelę, didelę dalį tų rifų mes galime prarasti. Tarp 70 ir 90 procentų e, bus prarasta, jeigu e, padidės e, temperatūra ir tik pusantro laipsnio. Taip pat ir žmonės dėl to kalti, pavyzdžiui, dėl mažos smulkios žvejybos ir taip toliau jeigu, jeigu nedings e, tie rifai, e, bus mažai e, vertės naudos. Matome, kad pavojus taip pat didėja ir Arktis regione, ir potvinių srityje. Taip pat turėtume kalbėti ir apie su karščiu uh, susijusi mirstamumą, e, mirtingumą. Tai pasakytina ir apie Europą. Ne tik žmonės miršta dėl per, didelį, per didelės temperatūros ir karšio. E, tas mirtingumas bus, jeigu ir bus padidė, padidėjimas pusantro arba dviejų laipsnių. Bet taip pat ir e, gyvūnai miršta dėl to padidėjusio karščio. Taigi, jeigu tik bus padidėjimas tik bus antro laipsnio, tuomet bus mažiau žalos. Matote iliustraciją, kaip yra perinama prie sveikų koralų rifų. Ant jų auga e, dumbliai. Vėliau antroje nuotraukoje matote, kad tų, tų dumblių mažėja dėl to, kad karštis e, padidėjo. Padidėjo vandens temperatūra. Jeigu temperatūra pakyla trumpam, tuomet tie dumbliai atsikuria, bet jeigu ne, tuomet dinksta visiškai tie dumbliai ir tuomet koralai taip pat žūsta. Tai vyksta, tai jau vyksta. Turėtume stengtis mažinti šią žalą kuo labiau. Žiūrint iš kosmoso, po Elninio 2016 metais pavojus koralų rifams dar labiau padidėjo. Australijos koralų rifas sumažėjo 10 procentų ir net 90 procentų jau gali sumažėti per pus, padėjus pusantro laipsnio temperatūroje. Reikėtų ieškoti uh, strategijų, ką galime daryti, kad tas klimato atšilimas nepadidėtų, neviršytų pusantro laipsnio. Kairėje viršuje matote ambicingiausią scenarijų ir dešinėje apačioje mažiausiai ambicingą. Matote didžiulius skirtumus tarp šių scenarijų. Viršuje dešinėje yra maža geltonos spalvos, Tai yra BEX, taip vadinamasis e, bioenergijos naudojimas, CO2 e, gaudimas. Bet šis procesas taip pat kelia pavojų ekosistemoms, biologinė vairovė ir maisto saugai žmonėms. Dėl to, kad vyksta didelė konkurencija su žemės ūkiu, todėl kad kuo mažiau ambicingi mes esame CO2 mažinimo srityje, tuo labiau priklausome nuo tokių technologijų kaip, pavyzdžiui, BEX. Afolų e, sektorius, um, miškų užauginimas galėtų būti pakankamas, būtų geras sprendimas, norint neviršti pusantro laipsnio. Taigi, kuo ilgiau lauksime prieš imdamiesi ambicingų veiksmų, tuo labiau priklausysime nuo šios mano minėtos BEX technologijos. Ambicingas emisijos, emisijų mažinimas yra susijęs su dioksido e, šalinimu Toks metodas naudingas žmonių sveikatai, ekosistemos atkūrimui, biologiniai įvairoviai, kompeten... kompetencijoms žemėje, kalbant apie žemę ir taip toliau. E, jeigu bus neviršyta pusantro laipsnio, tuomet galima bus siekti ir tvaraus vystimosi tikslų. Pranešime yra gana išsamei kalbama apie energijos tiekimą, poreikį ir žemės naudojimą bei sinergija su tvariaisiais vystimosi tikslais. Matote, kad visose srityse bus naudos, daug daugiau naudos, jeigu nebus viršita pusantro laipsnio. Matote, kad vis dėlto ir pusantro laipsnio nebus. E, ne, mūsų neišgelbės. Tai yra tik tam tikras kompromisas tarp to, kas įmanoma ir kas yra realistiška. Bet vis dėlto yra. Reikia atsižvelgti į tam tikrus e, dalykus. Mes, pavyzdžiui, dar nebuvome informuoti apie poliarinio ledo Ehm, situaciją po jūrą. Kasdien sužinome vis daugiau iš tyrimų ir rodosi, kad gali būti skirtumas tarp pusantro laipsnio ir dviejų laipsnių ir nuo to gali priklausyti jūros lygio didėjimas net keliais metrais. Uh, Taigi, iš tiesų, mes einame pavojingų kelių, net jeigu pasirenkama ir pusantro laipsnio. E, prieš 125 tūkstančius metų, kuomet temperatūra buvo panaši, jūros lygis buvo ko gero 5-9 metrais didesnis negu dabar. E, prieš 3-5 milijonus metų paskutinį kartą atmosferoje buvo 400 ppm CO2. O mm, ir tuomet jūros lygis buvo 7 metrus aukštesnis, didesnis negu dabar. Paryžiaus susitarimas tikrai rodo, kad reikia skubiai imtis veiksmų, turime tai daryti greitai, jeigu nenorime viršyti pusantro laipsnio. Uh, bet e, visuomenė ir politikai nesima veiksmų ir nesima transformacijų, pokyčių. Mes e, vertinome, ar įmanoma pasiekti e, šių tikslų. Iš fizikos perspektyvos žiūrint, uh, iš chemijos ir fizikos perspektyvų žiūrint buvo klausima, ar galima nedidinti to šilimo daugiau aukščiau negu pusantro laipsnio. Atsakymas buvo taip. Taip pat ar, buvo klausima, ar technologijos gali būti panaudotos švelninimui ir pristaikymui. Atsakymas vėlgi buvo taip. Ir taip pat buvo iškelta e, klausimo, ar galima sustabdyti subsidijas iškastiniam kūrui. Vėlgi atsakymas buvo taip, bet reikėtų tinkamai informuotos, e, reikėtų politikos, apie kurią būtų tinkamai informuojama. Ir reikėtų visuomenės e, pokyčių ir galbūt dėl to uh, veikiama per lietai. Reikia sumažinti CO2 kiekį per kitus dešimt metų, jeigu norime, kad šilimas nedėtų negu, daugiau negu pusantro laipsnio. Tas sumažinimas turi būti 45 procentai lyginant e, su 2010 metų, 2010 metais e, ir turi būti sumažinama iki 2030 metų ir e, CO2 turėtų būti nedidėti iki 2050 metų. CO2 išmetum, išmetimo kiekis neturėtų didėti. Klimato kaita jau daro įtaką žmonėms, ekosistemoms ir gyvūnams visame pasaulyje. Atšilimas jos apribojimas pusantro laipsnio yra, nėra neįmanomas, bet tam to siekiant reikia pokyčių, taip pat ir žmogaus elgesio pokyčių. Yra akivaizdžios naudos iš to atšilimo apribojimo ir pusantro laipsnio tikslas gali būti susijęs su kitais tikslais, tokiais kaip, pavyzdžiui, tvarus vystimosi tikslais. Taigi ir pusė laipsnio gali padaryti mm, įtakos. Kiekvienas sprendimas yra svarbus. Dėkoju Jums. Ačiū. Ačiū profesoriu už Jūsų pristatymą, mes labai jo laukiame. Kolegos, e, dabar e, praš, e, prašau jūsų prašyti žodžio, norim išgirsti jūsų klausimus ir, ir pastabas. Tiesiog pakelkite ranką, kas norite kalbėti. Pirmiausia, ponas Lė. Ačiū pirmininkė, ačiū profesoriui partneriui. Turėčiau pastabą ir klausimą. Pabaigoje rodėte vieną skaidrę, kur matėme, kaip žmonės e, slepia savo e, galvas e, smėlyje. Tur, turbūt turėtumėm čia išskirti to, kas, tos, kas, kas tai daro, kad pavyzdžiui prezidentas Trumpas tiesiog neikia, kad apskritai vyksta klimato kaita. Tai ne tas pas, kaip čia susirinkę žmonės. Pavyzdžiui, prieš porą metų Obamos patarės klimato kaitas, tai sakė, kad be ES nebūtų sutarimo dėl klimato kaitos. Tai iš tiesų na, neteisinga, kaip politikai, nesvarbu, iš kur jie būtų. Um, yra tarsi priskiriami vienai grupiai, reikia juos skirti, nes jie skiriasi. Antra, norėčiau šiek tiek uh, daugiau aptarti jūsų baigiamasias išvadas. Yra e, e, pavojus, e, kai prezidentauja ponas Trumpas ar ponas Basaro Brazilijoje, kuris netgi dar pavojingesnis už Trumpą yra. Ir iš tiesų matome, kad turime veikti kaip visa žmonija, jeigu norime apliboti klimato atšilimą mažiau negu 2 e, e, procentai. Na, yra kas sako, kad e, nereikia nieko daryti, jeigu nedalyvauja Brazilija ar, ar JAP, mes turime iš tiesų parodyti, ką Europą gali pasiekti kartu su kitais. Oh, okay. Ar būtų daug dar klausimų? Atrodo, kad ne. Ne, visgi ponas Hauslingas, prašau. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Äh, es macht es ja bedrückend, wenn man sieht, und ich komme auch. auch Ačiū profesoriu už pristatymą. Taip pat norėčiau e, paminėti pono Bozaro. Brazilijoje nyksta tūkstančiai kvadratinių kilometrų miškų, o jie labai svarbus, bet matome, kad miškai nyksta vis sparčiau ir kokios įtakos tai turės. Tai yra pasaulinis reiškinys, tai vyksta ne tik tai Brazilijoje. Pagalvokime apie žemės ūkio vaidmenį. Jeigu teisingai supratau, ką jūs sakėte, žemės ūkis na, turi ypatingos reikšmės. Įdomu, kad jūs paminėjote bio kūrą. Tai aišku, labai kontroversiškas klausimas, ar efektyvu naudoti tokį kūrą, galvojant apie tai, kiek pagaminama e, ir išmetama CO2 geriausių atvejų. Tai e, e, neutralūs vadinami išmetimai yra. Jūs sakėte, kad technologinės priemonės veiktų, bet kaip tai turėtų veikti, nes ir tai apima tam tikrą riziką. Uh, O dabar konkretesnis klausimas. nepakankamai gilinamas e, į dujų dalį, taip pat kyla klausimas ir dėl mėsos gaminimo, kadangi labai daug išteklių yra panaudojama mėsai pagaminti. Tad e, kokių pokyčių reikėtų čia? Ar jūs matote čia galimų interne, alternatyvų? Dėl to, kas sakė ponas Lyze, turime kalbėti aiškiai. Pavyzdžiui, ir Vokietijoje nepasiekta minimalių tikslų. Galima sakyti, kad yra ir blogesnių pavyzdžių, bet visgi ir Europos politikai, ir ES e, vyriausybės turėtų prisimti atsakomybę. Ačiū, pane Atala. Thank you, Chair. And, um, thank... Ačiū Ačiū pirmininkė, ačiū profesoriui už įdomų e, pristatymą, ačiū ir už ataskaitą pateiktą rudenį. Aš manau, kad turbūt svarbiausia metų ataskaita. E, ji pateikta pačiu laiku prieš Katovicų susitikimą ir iš tiesų ten yra ta informacija, kurios mums reikia iš jūsų. Aš e, galvojau apie porą dalykų Vienas e, e, dalykas tai jūsų ataskaita, o kitas dalykas e, Tai viena mergaitė Švedijoje, kuri tiesiog streikavo namuose, neėjo į mokyklą, kreipėsi Europ... į Švedijos politikus, sakydama, kad reikia daugiau padaryti klimato vardan. Ir viena iš jos siunčiamų žinių buvo tokia, turime pakankamai informacijos, dabar reikia veikti. Ir tai ir jūs sakėte, kad turim, turime pakankamai žinių. Ir Ką Jūs pasakytumėte, ar Jūs, ką Jūs manytumėte, turėtų padaryti ES ir visas pasaulis, kad sumažėtų uh, emisijų tam tikrų procentų, kadangi uh, iki 30-ųjų turime emisijų sumažinti 40 procentų, parlamentas uh, mano, kad reikėtų sumažinti netgi 55 procentais. Labai įdomu sužinoti jūsų, ką jūs prognozuotume tokiu atveju. Kitas klausimas, jūs kalbėjote apie gyvūnų rūšis. Uh, Galbūt e, galėtumėt pasakyti, kiek rušių išmirtų mm, vienu ir kitu atveju, jeigu klimatas šilto pusantro e, laipsnio ir jeigu e, dviem laipsniais, kiek gyvūnų neišgyventų. Ir dar vienas paskutinis klausimas apie mišką. Esu iš Švedijos, miškais turtingos šalies. Uh, Man uh, kilo toks klausimas, kaip jūsų nuomonė miškas e, galėtų prisidėti? Ir kaip CO2 sugerinti uh, e, sistemą ir kaip uh, pakaitalas uh, iškastiniam kūrui. Uh, kokiais būdais, kitaip tariant, galėtų miškas padėti mažinti emisijas. Jen, I if I, if I Ačiū ir labai atsiprašau, jeigu praleidau kokį konkretų klausimą. Gal ko nepasižymėjau. Pirmiausia, su visa pagarba kolegams iš Vokietijos, aš tikrai nenorėjau nieko čia pirštu rodyti šioje salėje. Kalbėdamas apie inerciją ar e, nenorą veikti klimato kaitos klausimų, mes labai puikiai žinome, kad ES skirtingus siekius stengiasi gyventi skirtingose valstybėse narėse ir čia yra atliekamas didelis darbas, bet mes IPCC atliekame viso pasaulio analizę ir be abejo mes e, teikdami tokias prezentacijas kaip ši, e, jums pristatome viso pasaulio vaizdą. Kalbame ne tik apie Europą, kalbame apie globalų vaizdą ir kai kurie asmenys šiandien čia kalbėjusiai ir e, visi esantys čia turi suvokti, kad e, tai yra pasaulinis vaizdas. Labai aiškiai tą noriu pasakyti. Kalbant dėl energijos, dėl energetikos, kurią biologinė energiją mes labiausiai propaguojame. Agri žemės ūkio sektoriuje dabar labai aiškiai matome e, akcentą biologinį energetiką, ypač Vokietija. Aš kalbu apie e, gyvulininkystės intensyvumą ir biodujų gamybą. E, Vokietija išsiskiria ir mes jos atveju labai kritiškai vertinsime. Pagal BEX skaičiavimus, kiek aš žinau, yra pirmiausia atsižvelgiama į medžių auginimą ir medienos panaudojimą, gaminant pirminę energiją. Taip pat galvom apie CO2 sugavimą ir kaupimą biologinėse saugyklose Ši tema iškilo rašant ankstesnę vertinimo ataskaitą, tai buvo traktuojama kaip moderni e, technologija, kuri leistų suskaičiuoti, e, pa, apskaičiuoti padarinius ir e, nustatyti, kiek tai kainuotų. Dabar pozicija tapo įvairiapusiškesnė, atsirado įvairovė nuomonių tačiau e, daugiausia ekonominių požiūrių vertinama ir galvojama apie CO2 e, direktyvų pakeitimus, galvojant apie tai, e, kaip CO2 būtų galima sugauti ir saugoti požeminėse biologinėse saugyklose. Rizika, aišku, yra siejama ir su pačiomis saugyklomis, ir su visuomenės nuomonė. Šios technologijos yra naudojamos E, dabar jau Norvegijoje, kiek aš žinau. Slaknerfield e, yra atskiriamas du, CO2 iš gamtinių dujų ir e, cheminės reakcijos yra panaudojamos CO2 sujungti su kitomis medžiagomis ir toks, tokios sukauptos CO2 atsargos yra laikomos Šiaurės jūroje. Uh, po Šiaurės jūrą, tiksliau, tokiu būdu yra mažiau pavojų žmonėms. Tačiau klausimas yra, kokiu mastu būtų galima tą tai, e, metodiką pritaikyti. Tai yra didžiausias klausimas. Ir jeigu mes galime išvengti tokių saugyklų, aišku, turime jų vengti, bet e, reikia viską pasverti. Ir taip aš perinu prie antrojo jūsų klausimo. Jūs e, klausėte apie E, gamybos, e, mėsos gamybą ir e, CO2 išskirimą. Šis sektorius yra aptartas daug kartų, galvojama apie tai, kokios įtakos tai padarys žmogaus įpročiams. Matos suvartojimo masinis mažinimas reikalauja žmogaus įpročių pasikeitimo Tai nereiškia, kad mes turime atsisakyti valgyti mėsą, tiesiog mes turime atsisakyti jos kasdienėme vartojime ir industrinės gamybos turime stengtis vengti. Galbūt 90 procentų būtų galima sumažinti mėsos gamybą. Ir toks sumažinimas atneštų didelės naudos. Kuo mažiau mes išskirsime CO2, tuo daugiau likutinių emisijų uh, sumažės ir taip e, poveikis klimatui sumažės. Tai yra nepaprastai svarbu ir čia mes kalbame daugiausiai apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir patį CO2. Šie sektoriai dabar yra vertinami Ir aš dabar perinu prie klausimo iš Švedijos. Man atrodo, kad aš jūsų klausimą apie miškus atsakiau jau. Aš kalbėjau apie miškų sodinimą, ekosistemo atkūrimą. Mūsų nuomonė, e, tokie veiksmai būtų labai svarbus žingsnis į priekį, stengiantis sumažinti ir CO2 emisijas ir išnaudoti uh, pagrindinę naudą, apie kurią aš kalbėjau. Kalbame apie maisto gamybą žmonėms, biologinės įvairovės išsaugojimą, ekosistemos išsaugojimą. Ir taip pat turime kalbėti apie pakankamą e, biologinės įvairovės apsaugos e, zonų atidėjimą, regionų atidėjimą. Tai yra labai aiškios sprendimai, aiškiai išeitis Aš nesu politikas, bet aš e, dirbdamas e, e, IPCC ir stebėdamas, kaip politikos, kurie skirtingose valstybėse veikia, susidariau pat, įspūdį, kad politikai susitarė dėl bendrų plataus maso struktūrinių pokyčių, bet kai pereidama prie konkrečių priemonių, suprantama, kad CO2 emisijų mažinimas labai brangiai kainuoja. Ir uh, tada atitinkamai uh, tvarus auginimas, e, tvarus e, e, keitimasis tampa kitokios kainos. Turime, pavyzdžiui, galvoti apie biologinės gamybos plitimą, nes dabar matome, kad industrinė gamyba iš esmės labai brangiai kainuoja, jeigu pasverime, kokią žalą ji daro. Vis tik tai mes turime siekti tarptautinio veiksmų koordinavimo. Ir taip aš perinu prie klausimų, kurie neklystų pateikė pirmiausia. kolega apie tarptautinio bendradarbiavimą kalbėdamas. Aš minėjau, kad politika susiformavo inercija, politinis paralyžius, e, kurio turime vengti. Dėl klimato tikslų Europos Sąjunga e, mes sakome, kad tam, kad pasiektume pusantro laipsnio, turime e, pasiekti 45 laipsnių sumažėjimo lyginant su 2010. Mes visi kalbame apie referencinę datą 1990 metus. Taigi, jeigu palygintume Europos skaičius su 1990 ir palygintume su 2010, tai pamatytumėm, kad 15 procentų jau sumažėjo. Ir tada e, su jūsų siekis 55 procentai sumažinti būtų visai įmanomas, lyginant su 1990, nes kalbame apie pasaulinius vidurkio, su, pasaulinio vidurkio sumažėjimą. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi turi susėsti prie bendro stalo ir nuspręsti daryti tą patį. Tarptautinė bendruomenė turi siekti to paties, ko Europos Sąjunga. Besivystančios šalis reikalauja, e, kad joms būtų galima panaudoti uh, neišnaudotas taršos ribas labiau negu tom e, valstybėm, kurios yra išsivyščios, čia kalba apie Turkiją arba Ramijoje vandenį valstybės. Jeigu tos valstybės e, nesims veiksmų mažinti klimato kaitą, tai e, pasaulio kitos industrinės valstybės nieko nepasieks ir 45 procentai sumažinusios taršą. Jūsų klausimas dėl mirtingumo dėl e, konteksto fiziologinio. Negaliu pateikti skaičių. Nežinau, kokia mirtingumo grėsmė iškils e, gyvūnams. Tai bus kito vertinimo tema. Šioje ataskaitoje apie tai nėra kalbama, bet iš pirminės mokslinės literatūros aš jau žinau, kad tie patys principai E, dominuos kaip ir temperatūros e, reguliavimo atveju. Bus gyvūnų rūšių, kurios e, bus atsparesnės, kitos bus mažiau atsparios. Bet kai mes kalbame apie temperatūros pokyčių įtaką gyvulininkystiai, pienininkystiai, mes suprantame, kad dėl karščio kylantis mirtingumas bus neatsiejama šios problemos dalis. Ir e, net palyginus pusantro laipsnio ir dviejų laipsnių atšilimą, akivaizdžiai galime padaryti išvadą, kad du laipsniai padidintų mirtingumo skaičius. Net ir kalbėdami apie savo rūšį, apie žmonės, mes turim suprasti, kad jeigu leisime klimato kaitai tęstis, tai prarasime tūkstančius milijonų žmonių e, e, mirštančių dėl kraštutinių klimato pokyčių skaičius e, didėja akivaizdžiai ir prisitaikymas prie naujų iššūkių nėra sukurtas. Aišku, mes galime skaičius mirštančiųjų mažinti, bet neturtingiausi, labiausiai pažeidžiami žmonės, e, kurie susiduria su klimato e, kaita labiausiai, kenčia labiausiai. Ir uh, bus planetoje vietų, kurios dėl e, kylančios temperatūros bus nebegyvenamos dėl klimato kaitos. Well, uh... Dėkoju. Pone Rivazė. Rivazė. Dėkoju už pasisakymą. Aš manau, kad tikrai reikėjo šio paaiškinimo tam, kad galėtų pa, galėtume pa, lyginti tuos skirtingus laipsnius. Žinote, kad parlamente buvo balsuojama dėl dokumentų paketo, dėl energetikos ir klimato, dėl valdysenos ir mes iki 2030 metų nusimatė, numatėme tam tikrus tikslus. Pavyzdžiui, atsinaunančių energijos šaltinių 32 procentai ir taip toliau. Mes diskutavome dėl ilgalaikės strategijos ir uh, E, komisijos narys e, pristatė, e, pristatė strategiją, ilgalaikę strategiją ir buvo minima, kad turi būti šilimas nedidesnis negu pusantro laipsnio ir emisijų neturi daugėti iki 2050 metų. Galbūt ES lygių reikėtų siekti šio tikslo 40-aisiais iki 2040 metų. Taip pat e, mes diskutavome apie metano strategiją. Buvo diskusijos gana sudėtingos, bet pasiekėme susitarimo. E, metanas prisideda e, labai daug prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio didėjimo. Norėčiau sužinoti, ką manote apie jį. Šiandieną laikraštyje Le Monde yra rašoma, kad Prancūzijoje yra masyviai finansuojamas finansuojamas iškasinis kuras, e, ang, anglis, e, jų iškasimas ir taip toliau. Galbūt ir IPCC turėtų tuo pasidomėti. E, Žmonėms, žmonės nenori apmokestinimo, papildomo apmokestinimo skiriamo kūrui. Informacijos gyventojams reikėtų daugiau, reikėtų pavyzdžiui iš politikų, nes mes esame visi, esame visi bendrame katle. Dėkuoju toliau ponas Gebrandi. Ačiū pirmininkė, dėkoju profesoriui už tai, kad lankosi mūsų posėdėje ir pristatė savo išvadus, išvadas. Jūsų siunčiamas signalas yra ganėtinai neigiamas, bet dar matome ir šiek tiek vilties. Uh, jeigu šilimas bus apribotas pusantro, pusantro laipsnio. Man rodos, vienoje skaidrėje žiūrėjau tokį, tokius duomenis. Buvo rašoma, kad jūsų skaidrėse taip pat, kad žmonės nepasiruošia dideliems pokėčiams tam, kad būtų galima apriboti tą šilimą. Manau, kad e, Prancūzijos pavyzdys parodo tai, ką turite omenyje. Nes e, dėl klimato kaitos padidėjo kūro kainos ir dėl to žmonės jau protestuoja. Turiu tris klausimus. Jūs minėjote, kad žiūrint iš technologinės perspektyvos galima nedidinti, galima išlaikyti, apriboti tą didėjimą klimato kaitos mm, po pusantro laipsnio. Jūs kalbėjote mm, apie technologiją, kuri jau egzistuoja. Gal galėtumėte paminėti, kiek mums reikėtų technologinių proveržių, uh, tam, kad galėtume pasiekti tinkamą technologinį lygį. Dar vienas klausimas yra susijęs su biologinė vairovė. Jūs minėjote tropinius koralų rifus, paaiškinote, kokia yra biologinės įvairovės ir CO2 sugavimo ir saugojimo srityje. Galbūt galėtumėte paaiškinti, uh, koks likimas laukia biologinės įvairovės, jeigu ir, ir vairių rūšių, jeigu šils, klimatas šils daugiau negu pusantro laipsnio. Na ir dar vienas dalykas. Lūžio taškas. Jeigu nebus galima kontroliuoti klimato visiškai, jeigu jis išsprūs iš mūsų rankų, Mes e, matėme šią vasarą, kaip temperatūra pakilo ženkliai ir taip pat yra Arktija. Ar, ar jūs turite informacijos apie tai? Dėkuoju toliau, ponas Pedričinė. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju profesoriau. Norėčiau pakalbėti apie formavimą, apie klimato kaitą. Džiaugiuosi jūsų bandymo siūsti signalą, kalbant apie naudą, kuri būtų, jeigu būtų šilimas, klimato kaitos didėjimas apribotas. Vis dėlto, palyginant tuos dviejus scenarius, jeigu bus pusantro arba du laipsniai, tas lyginimas, aš manau, ganėtinai nutolęs nuo mūsų piliečių, realaus gyvenimo. Jau dabar lyginant su prieindustriniu lygiu, mes matome, kad tikrai labai daug mirčių, didžiulis yra poveikis žmonėms. Žmonės jau dabar mato pasiekmes. Aš nepritariu jūsų komunikaciniam požiūriui, kalbant apie uh, kažkokias tolimas epochas. 2100 metai e, atrodo, kad labai toli nuo mūsų. Man taip pat nepatinka jūsų požiūris, kai kalbama apie toli nu, nutolusius regionus, koralų rifus arba arktį. Reikia kalbėti apie mūsų regionus, apie tornadus, Mm, potvinius ir taip toliau, nes žmonėms tai aktualu. Aš nepritariu minčiai, kad reikėtų tikėtis e, pagalbos tik iš technologijų, nes e, žmonės, nes ją kuria tie žmonės, kurie siekia tik pelno, taigi jie žmonijos neišgelbės. Ar jūs nemanote, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis nėra mokslinis įrodymas, kad tikrai klimato kaita daro poveikį ir egzistuoja? Gal tik, iš, tikrų, iš tikrųjų reikėtų informuoti gyventojus m, mm, apie tas a, katastrofas, a, nes iš tikrųjų tie žmonės jau dabar susiduria su pasiekmėmis, o ne kažkada 2010 metais. Dėkuoju. Jeigu daugiau nėra klausimų, žodis profesoriui. Dėkuoju už dar daugiau praturtinančių klausimų dėl emisijų mažinimo visų pirma. Jeigu jūs manote, kad ES gali visiškai nieko neišmesti iki 2400 metų, jeigu galite spausti, daryti, daryti spaudimą, kad tai būtų daroma, aš tą pritarsiu, bet aš jums negaliu nurodyti, kaip tai, ar tai yra realistiška Europos valstybėse nes aš neturiu pakankamai informacijos apie tai. Jūs minėjote vieną iš pagrindinių kliūčių, tai yra iškastinio kūro finansavimas. Tai vis dar vyksta, ypač kalbant apie anglės, e, anglės e, jėgainės. Tai apriboja veiksmų laisvę. Ir dėl to yra sunku kurti technologijas, kurių reikia švelninimui. Jeigu bus laikomasi Paryžiaus susitarimo, E, iki 2050 metų reikia siekti nustatytų tikslų, bet jeigu kažkur yra išmetamas CO2, kitur jo turi būti išmetama mažiau. Ir susiečiau ir su kitu klausimu šį atsakymą, nes yra tokius ryčių, kuriuose technologijų dar reikia, technologijas reikia gerinti ir jų reikia tam, kad būtų galima uh, atsisakyti iškastinio kūro. Taigi tikrai mūsų dar laukia daug iššūkių. Vokietijoje aplinkos ministerijoje taip pat buvo minima, kad reikėtų didinti mokesčius mm, kūrui, dizeliui ir mm, benzinui. Dėl to žmonėms kyla frustracija. bet visi, daugelis sako, kad nereikėtų didinti kainų valstybėse narėse. Reikėtų pasitelkti politikus, jie turėtų protingai priimti sprendimus šioje srityje, kad būtų išvengiama to, to, tos kainos didėjimo. Dėl technologijų. Yra technologijų, bet e, reikėtų dar pasiekti tikslus mm, susijętus su jų naudojimu. Kalbant apie sintetinį kūrą, alternatyvų kūrą, toks kuras gali būti naudojamas, bet e, reikėtų e, pasitelkti ir, tarkim, vėjo energetiką, saulės energetiką, vandenilį, mm, perdirbant CO2. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie metano gaminimą, organinį kūrą, apie laivus, uh, Aš, mano automobilis varomas gamtinėmis dujomis. Ir jeigu būtų galima panaudoti sintetinį kūrą, jį talpinti tas, jį įleisti į tas dujas, tuomet būtų galima mažinti CO2, bet e, būtina rasti investicijas. Taip pat turi būti keičiami seni automobiliai. Šiaip ar taip juos reikia keisti. Taigi yra technologijų, bet jas reikia tinkamai panaudoti. Reikia gerinti energetinį veiksmingumą ir galimybę naudotis e, atsinaunančiais energijos šaltiniais, alternatyviais transporto metodais, alternatyviamis priemonėmis. Viešasis transportas galėtų, pavyzdžiui, būti nemokamas. Uh, Dėl to tam reikėtų investicijų, didelių investicijų šioje srityje. Tai investicijų tikrai reikia labai daug, tam, kad būtų tie technologiniai pokyčiai. Tų investicijų tikrai reikia kelių šimtų milijardų eurų. tokie pokyčiai būtų prilyginami pokario pramonės pokyčiams. Senų metodų, manau, kad tikrai būtina atsisakyti tam, kad būtų galime, galima siekti pažangos. Na, o dėl klausimo dėl biologinės įvairovės. Paskutinėme vertinimo pranešime mes dar neidentifikavome tų ryšių, kurios dingo dėl klimato kaitos. Manau, dabar yra rengiamas vienas pranešimas apie vieną rūšį. Biologinės įvairovės mažėjimas tam tikrose srityse nebūtinai reiškia, kad tos rūšys dinksta bet jų, jos tiesiog joms tinksta buveinės, pavyzdžiui, tropikuose. Ir tai vyksta ne tik dabar. dabar, dabartinį laikotarpį galime pavadinti masinio nikimo laikotarpiu. tai, kas vyksta tropikuose, tikrai yra panašu į jau kitus atvejus, kuomet labai masiškai nyko rūšės. Bet dabar tas procesas yra, vyksta greičiausiai per pastarosius 50 ar net 300 milijonų metų. Poveikis tikrai bus uh, didžiulis. Bet procesas tikrai vyksta labai greitai, dėl to jūs turite suprasti, kad būtina priboti klimato kaitą. Na, o dėl komunikavimo, dėl informavimo. Taip ir ne. Taip, poveikis yra daromas Europoje poveikis yra Europoje, matome ekstremalius, susidūrime su ekstremaliais e, klimato reiškiniais. Bet e, sunku metodiškai ir e, statistiškai nurodyti, kad kažkoks ekstremalus reiškinys yra tik dėl klimato kaitos. Taigi Italijos uh, sausra, sausros arba potviniai, žinoma, liepia susirūpinti, re, dėl jų būtina susirūpinti, bet iš tiesų sunku pasakyti, kad tie reiškiniai yra tik dėl klimato kaitos. Mes darome žingsnius tam, kad tai būtų galima padaryti, bet mes galime teikti, kad šie reiškiniai atitinka IPCC numatytas tendencijas per pastarusius 50 metų. Tokie reiškiniai gali tapti įprastiniais už 20-30 metų. kalbant apie klimato ateitį, aišku, vilties yra, pusantro laipsnio geriau negu du laipsniai. Ir tikrai du laipsniai padarytų didžiulį poveikį. Dėkoju. Tiek galėjau atsakyti. Labai ačiū profesoriui, ačiū kolegoms. Tai iš ties buvo labai įdomus apsikeitimas nuomonėm. Ačiū už tai, kad atvykote pas mus. Ir aišku, mums tai buvo e, labai naudinga informacijos požiūriu, e, artėjant e, susitikimui Katovicose. Dar kartą ačiū, ačiū kolegom. Now, uh, we are going to consider a motion for resolution. Toliau kalbėsime apie pasiūlymą dėl rezoliucijos, tiksliau tai yra prieštaravimas dėl didžiausio leidžiamojo acetamprido liekanų dydžio ar koncentracijos tam tikrose produktuose. Uh, Ir keli nariai yra prieštaraujantieji pagal šią procedūrą. Pirmiausia, pane Godin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip e, viena iš pranešėjų noriu padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo rengiant šią rezoliuciją. Tema e, peržiūrėjimas e, dėl to, kiek lyvogėse vartojimui valgyti skirtoms ir aliejui gali būti leidžiama palikti tam e, tikrų e, medžiagų skaičių. Kalbame apie 0,19 mg e, palikimą tam tikrose medžiagose, lyginant su tuo, kas yra dabar. Europos komisija pateikė dokumentą pagrįstą EFSOS pranešimu. Ten yra kalbama apie 12 žemės ūkių skirtų uh, žemės ūkio paskirties produktų. E, ten taip pat yra kalbama apie likutinės vertės, e, apie pesticidų likutinių verčių didinimą ES. 2013 metais buvo pirmoji pesticidų krizė e, dėl vienos iš bakterijų paplitimo ir tai prasidėjo uh, užburtas ratas, kalbu apie ksilelą fastidijosą, dabar e, apimta visa ES teritorija ir pastebėjoma, kad yra masiškai pradėtas naudoti e, acetamipridas. E, tai yra labai gerai žinomas neonikotinoidas. 2016 metais pirmą kartą buvo padidinta likutinė riba, po to Europos komisija pritaikė E, skaičius e, dabartiniai rinkos padėčiai ir mes suprasime, kad negalima slėptis e, nuo realybės. Išsikeltasis tikslas kelia rimtų problemų, kadangi greta poveikio studijų, kurias atliko visuomenės sveikatos gynimo tarnybos, mes suprantame, kad acenamipridas yra labai svarbus apdulkinantiems insektams bitės e, e, nuo jų labai nukenčia, nes e, tas acetamidridas yra naudojamas kaip pesticidas būtent bičių aktyvumo laikotarpiu. Ir atitinkamai žala padidėja. Aš noriu pasakyti, kad EFSA savo ataskaitoje šią temą nieko nesako. Man tai atrodo labai keista, net kelia nerima. Ir dabar uh, suprantame, kad ši agentūra ignoruoja uh, tokių likutinių e, skaičių atsitamiprido e, e, reikšmę, svarbą. Pastebėjome, kad yra atliekami įvairūs baterioksidų tyrimai, eksperimentai. Pavyzdžiui, Italijoje buvo parengti eksante, suskaičiuoti eksante rezultatai, panaudojus cinko ir vario mišinį, tam, kad galėtume įvardinti prioritetus ir tikslus ir e, juos įgyvendinti. Kalbėtoje prašo dar šiek tiek laiko pasisakymui. Aš pasimečiau savo dokumentuose inovacijų dėka ir e, aiškių atsakomybės nešėjų e, apibrėžimo dėka pavyko e, pasipriešti sisteminiam pesticidų naudojimui ir dabar nustatome nuoseklesnės likutinės vertės, kurios yra aprašytos priedė. Be abejo, šią problemą reikia spręsti skubiai. Turime suvokti, kad bičių populacijos mažėjimo problema yra labai rimta ir pesticidai turi būti naudojami subalansuočiau, tvariau. Be abejo, turime stengtis taip pat uždrausti visiškai neonikotinoidų e, naudojimą. Privalome apsaugoti savo sveikatą, biologinę įvairovę, žinoma, ir aš norėčiau, kad jūs paremtumėt mano prieštaravimą. Ačiū. Dabar pono Balas vardu, ponė Kadenbach. Labai ačiū, kolegos. Gijom Balas vardu kalbėsiu, mes irgi remiame tikslą padidinti E, likutinių nes vertes olyvogėms. Acitomipridas yra neonikotinoidas. Jis yra naudojamas e, kovojant su įvairiais e, insektais ir kenkėjais ir daro didžiulę žalą insektų populiacijai bendrai. Todėl manome, kad jo naudojimas, e, acetamiprido naudojimas Europoje apskritai turėtų būti sustabdytas. Tuo pat metu Pažvelkime, kokia yra padėtis dėl alyvogio aliejaus. Dabar periname prie 0,093 kg, e, miligramų kilogramui. Tai yra tris kartus daugiau negu buvo anksčiau jau 2016 metais buvo padidinta nuo 0,1 iki 0,9 nu-, ir tas nuolatinis didėjimas likutinių verčių nulėmė e, tos medžiagos e, didesnį kiekį produktuose. Aš nemanau, kad tai būtų pateisinama. Mes e, E, darome didžiulę žalą apdulkinantiems vabžiams, pavyzdžiui, bitėms. Ta problema turėtume rimčiau vertinti. Suvokime, kaip organizuota mūsų žemdirbystės sistema. Masinis chemikalų naudojimas daro didžiulę žalą ir tie chemikalai galų gale nusėda maisto grandinėje ir padaro žalos žmogaus veikatai. EFSA šiam reiškiniu neskiria pakankamai dėmesio. Tuo tarpu literatūroje jūs galite e, rasti daug informacijos, kad e, reikia kreipti daugiau dėmesio kokteiliniam poveikiu vadinamajam ir e, tam jungtiniam įvairių chemikalų poveikiui, nes tai e, daro žymiai didesnę žalą žmogaus veikatai negu pavieniai chemikalai. E, Man atrodo, kad mes turėtume laikytis prevencinio požiūrio. Yra kitų būdų. Įveikti dabar alyvo gaugintėms iškilančių sunkumus ir lygas, nuo kurių kenčia lyvmedžiai, man atrodo, kad turėtumėm ieškoti ne tik efektyviausio, bet ir tvariausio e, sprendimo. Jeigu mes kalbame apie aketamiprido naudojimo likutin, e, padidėjimą ir likutinių verčių padidėjimą, tai mes e, kalbame apie žalos, apie grėsmės didinimą. Mes turėtume pagalvoti apie tai atidžiau ir kalbėkime ne padidinimą iki 0,093, bet sumažinimą iki 0,5. Madame Duvalie. Ačiū toliau, pane Duvalie. Madame la Prezident. Dėkoju. Mano argumentai panašus kaip ir kolegų. Galbūt reikėtų dar pabrėžti, kad nuolatinis ES komitetas, kuris e, analizuoja e, augalų ir gyvūnų sveikatą, jau patvirtino 18 e, metais didžiausią leidžiamą liekanų koncentracijos kiekį. Mes kalbame apie neonikotinoidus, pavyzdžiui, Prancūzijoje uždrausti, bet apskritai Europos lygiu juos mažiname visose daržovėse ir vaisiuose. Europos komisijos tikslas, pasiūlymas yra juos, e, juos visai panaikinti, išskyrant olyvogės ir alyvo, e, skyrus alyvogės ir alyvogių aliejų. E, taigi, Dėl to mirs, dėl neonikotinoidų, mirs, pavyzdžiui, bitės. O Italijos pietuose kalbama apie ksilelą fastidiozo. Ir Prancūzijoje kyla ši problema ir dėl to buvo nuspręsta naudoti šį pesticidą, bet pavojus kyla sveikatai ir biologiniai vairoviai. Nes kuo daugiau naudosime šios medžiagos, tuo daugiau jos bus alyvų galėje. Žiūrime skaičius. Jau 16 metais, kaip minėjo kolegos, komisija padidino e, lesną kiekį nuo 0,01 iki 0,02, dabar jau bus galima 3 mg kilogramui naudoti. Tai reiškia, kad bus daug daugiau e, panaudojama. Komisija mato, kad žmonės nenori pesticidų, toksiškų pesticidų, jie susirūpinimą kelia biologinės vairovės mažinimas, mažėjimas. Aš nesuprantu, kodėl bus didžia, didinamas didžiausias leidžiamas uh, didžiausia leidžiama atliekonų koncentracija. Taigi rytoj balsuokite už šį prieštaravimą. Mes turime vengti, kad alyvogių aliejuje atsirastų tas, e, tie, tie pesticidai. Nes antraip, iš, jeigu iš Italijos bus atvežamas alyvogių aliejus, uh, ga, visą laiką kils abejonių, ar nėra juose tų pesticidų liekanų. Taigi būtina rytoj balsuoti tinkamai. Rytoj ryte. Jeigu jūs garantuojate, iš kur atvežamos alyvuogės, tuomet taip ir balsuosime. Toliau šešėliniai pranešėjai, visų pirma, ponas Cirkano. Jį pavaduo ponas Hansen. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau atsiprašyti pono Tukano vardu, jis negali dalyvauti, jis paprašė perskaityti jo pareiškimą. Komisija pasiūlė reglamentą, tikslas yra padidinti vartotojų apsaugą, siūloma sumažinti kai kuriuos išgaliojančių didžiausių likučių koncentracijų taikomų acetamprido, turint galvoje, kad peržiūrėtos toksikologinės vertės. Taip pat e, siūloma padidinti kai kurias koncentracijas e, taikomas algomosioms alyvogiam e, alyvogiam aliejų spausti ir pritarti naujiems leidimam augalų apsaugos produktams, kuriuose yra acetamin prido. Uh, atsižvelgiant į rizikos e, vertinimą ir įvertinus Lenkiją ir Italiją, FSA patvirtino, kad naujos ribos yra saugios vartotojas. Mes žinome E, kokia svarbi vartotojų apsauga, tačiau taip pat reikėtų pažymėti, kad reglamentas dėl augalų apsaugos teigimo į rinką tai pakankamai reglamentuoja, bet to EFSA nenurodė, ne, ne, koks neprimtinas poveikis būtų bitėms, kai buvo vertinama paraiška dėl leidimo pratysimo atėtam pridui ir valstybės narės gali suteikti leidimus tik tai tiem produktam, jeigu yra užtikrinta, kad tai nepadarys. Uh, neigiamo poveikio bitėms. O dabar galiojanti riba nustatyta 16 metais 0,9 mg kg atitinka gerą žemės ūkio praktiką. Ir tikslas buvo išnaikyti baltasias e, muselės, tačiau iš tikrųjų tai tik tai vienas iš galimų kentėjų, nuo kurių kenčia e, alyvogės. Aly Tai a, iš tiesų, jeigu būtų nustatytas 0,5 mg lygis, tai ne, tai būtų nepakankama kovoti su kenkėjais. Ir panas Tokanu mano, kad komisija laikosi visų reikalavimų pagal 14 straipsnio 5 dalį iš reglamento 396-2005, tai reikėtų atsižvelgti, kad iš tiesų ES vieni iš griežčiausių pasaulyje teisės aktų taikoma pesticidams. Grazie Presidente. Panas Pedicini. Velocemente volevo dire che volevo intanto tranquillizzare i promotori di questa proposta eh, perché... Ačiū pirmininkė. Norėčiau nuraminti prieštarautojus. Kalbama apie acetamiprido likučių koncentracijos padidinimą. Iš tiesų, mums tai labai aktualu, nes mes labai nukentėjome nuo ksilela fascicioza, bet tai nereiškia, kad automatiškai pritartume prieštaravimui. Kas yra svarbiausia, tai remtis tvarumo tikslu. Kalbame apie tokius techninius dalykus kaip lokalizacija. Aišku, Italijoje labai daug pavojingų populistų. Ir e, tiesą sakant, šį kartą balsuosime šitą prieštaravimą. E, allora, e, nu, ponia Gadinė, e, mes Italiją Italijos atstovai, Italijos atstovybė nenorime balsuoti už e, šį prieštaravimą, todėl kad dėl jo būtų galima, už jį galima būtų balsuoti, jeigu bus, būtų kalbama ir tik apie padidinimą liekanų koncentracijos. Komisija įvertino, kad padidinus tą koncentraciją nekyla pavojus vartotojams, nes ir šis neonikotinoidas gali daryti poveikį bitėms, būti pavojų, kelti pavojų bitėms. Dėl to mes manome, kad reikėtų šiuo atveju laikytis uh, atsargumo principo. Bet problema yra ta, kad šiame prieštaravime yra prašoma sumažinti liekanų koncentraciją. Norima 0,5 mg kg, o ne 0,9, kurie dabar egzistuoja, galioja. Man keistai skamba tokie puolimai prieš Europos agentūras, tokias kaip, pavyzdžiui, EFSA. Girdėjau šiandieną susirūpinimą keliančių pasisakymų. Aišku, galima nepritarti nuomoniai, galim nuomonės, žinoma, skirtis, bet e, suabejoti EFSUS agentūros patikimumu manau, iš tiesų yra tikrai netinkamas elgesys institucijose. Aš kiekvienas yra atsakingas už savo pareiškimus, bet manau, kad nereikėtų atsižvelgti į tokius pasisakymus. Norėčiau pabrėžti taip pat, kad yra e, didėjęs susirūpinimas dėl vieno dalyko mes galėtume pritarti šiam prieštaravimui, jeigu būtų kalbama tik apie ribų didinimą iki 3 mg, bet kadangi šiame pasiūlyme prieštaravime norima dar mažinti tuos, tas tą liekanų koncentraciją, dėl to gali kiltis pavojų, pavojus alyvogių augintojams, ypač Italijos alyvogių augintojams. Uh, dėl, kalbant apie fitosanitarinę apsaugą. Kodėl galima, kodėl reikia bejoti tuo, kad augalams e, reikia apsaugos, kaip kad ir žmonėms. Fitosanitarnės priemonės yra būtent skirtos augalų apsaugai, kaip kad ir mes sirgdami mm, turime gydytis vaistais, taip ir augalams tokių vaistų gali reikėti. Mums taip pat yra uh, E, per, mums teigė Italijos atstovybė, taip pat, kad šie, šis liekanų koncentracijos mažinimas nėra pabrėž, paremtas jokiais moksliniais įrodymais. Jų manimų reikėtų bent metus stebėti vietoje e, šiuos duomenis. Taigi aš manau, kad nereikėtų patvirtinti šio prieštaravimo. Ir uh, turėtume raginti komisiją mus informuoti e, apie pokyčius e, ir e, turėtume prašyti komisijos, kad liktų esamas 0,9 mg lygis, o ne nebūtų padidintas. Uh, Ir manau, kad jeigu nebus įrodyta, kad sprendimas bus tikrai tvarus, mes nepritarsime mažinimui tų liekanų koncentra koncentracijos. Dėkuoju, ponė Gardinį. Mes negalime vėl suteikti jums žodžio, ponė Rivasi, nes toks, tokia yra įprastinė tvarka, nebent. Nes, nes jeigu taip leisime, tuomet visi norės dar kartą pasisakyti. Uh, komisija turės atsakyti, todėl kad komisija pasakys paskutinioji. Jūs galite aptarti šį klausimą privačiai. Toliau komisija. Yeah. <clears throat> Ačiū, pirmininkė. Ačiū už šios dienos diskusijas. Manau, kad e, turime reikalą su e, tam tikru nesusipratimu dėl to, kokia teisinė e, sąranga, kokie žingsniai yra ir e, kokius patikinimus turim dėl didžiausios koncentracijos nustatymo. Tad norėčiau pasidalinti keturiom pagrindiniam mintim. Pirmiausia, MRL reglamentas, tai yra ta teisinė sąranga, pagal kurią veikiame ir pagrindinis šio teisės akto tikslas - užtikrinti aukštą vartotojų apsaugą pasiūlytos likučių koncentracijos, e, ne, nesvarbu, ar jos siūloma sumažinti ar sumažinti, ir beje daugumą siūloma sumažinti, remiantis patikimų vertinimų atliktų EFSA. E, e, remiantis didelę duomenų e, bazę ir turime aišku EFSA patvirtinimą, kad vis, visos patvirtintos likučių arba siūlomos likučių koncentracijos yra saugios vartotojams ir siūloma nustatyti tokį lygį, kur, kuris yra pagrestas duomenų duomenimis, skaitant e, ir valgomasias alyvogės, ir e, alyvogės aliejų spausti, e, rezoliucijos pasiūlyme siūlomas ligmuo yra 0,5 mg/kg, mes nematom jokio pagrindo tokiam lygiui nustatyti. Noriu aiškiai pasakyti, kad šito teisės akto dėl MRL tikslas yra vartotojų apsauga. Pirmiausia, Jis e, nėra e, skirtas e, aplinkosaugai ar vabžių apdulkintojų ar gyvūno sveikatos apsaugai. Šie klausimai reglamentuojami atskiroje specialioje teisinėje sąrangoje, kur yra kalbama apie augalo apsaugos produktų tiekimą į rinką. Tai yra žymusis reglamentas 1007-2009 ir galiu pasakyti, kad atsami prido atveju visai nesenai atliktas išsamus rizikos vertinimas ir man atrodo, kad rezoliucijos pasiūlyme tai net neminima yra ir visai nesenai buvo atliktas EFSA labai detalus vertinimas ir ten EFSA patvirtino, kad kriterijai patvirtinti atsami pridui uh, yra e, tokie, kad tai e, tam užtikrinama atitiktis ir nėra rizikos vabžiams apdulkintojams, konkrečiai bitėms 2018 e, metais. Atami prid patvirtinimas, galvojant apie poveikį žmonių sveikatai. Tai ir gyvūnams, ir taip pat ir vabžiams apdulkintojams. Tai buvo tai patvirtinta pritarus valstybėm narėm ir galiu pažymėti, kad ir tai yra sistemos stiprybė, kad vertinimas atliekamas pagal atskiras medžiagas, o ne pagal jų grupės ar klases. Kaip pavyzdžiui, neonikotinodai mes gilinomės į kiekvieną medžiagą atskirai, nagrinėjom duomenis. Ir man reikia tai padaryta. Ir ir esu tikra, kad tai padaryta cemiprido atveju ir užtikrintas didelis pasitikėjimo lygis. Taigi, jeigu man reikėtų spręsti dėl aplinkos ar poveikio aplinkai ar vabžiams apdulkinio pagal šitą MRL teisės aktą, tai na, tai tikrai negalėčiau to daryti, nes ten nenumatyti tokie tikslai, kaip sakiau, tokie tikslai yra numatyti ir tai padaryta visai nesenai pagal esame prido tvirtinimo procedūrą, tai padaryta 18 metų pradžioje. Tai atsižvelgiant į tai, man atrodo, kad labai aišku tos abejonės, kurios išsakytos rezoliucijos pasiūlyme, tai yra pakankamai išspręsta, atsiemi prido tvirtinimo proceso metu ir vėliau peržiūrėjus didžiausios likučių koncentracijos lygius. Dar šiek tiek dėl pasiūlytų didžiausių likučių koncentracijų, aš kaip sakiau, EFSA e, tai yra išnagrinėjusi ir e, iš tiesų mes e, turime būti atsargus, kalbame apie EFSA patikimumą, tai yra patikima institucija ir visai nesenai patvirtino, kad šitie lygmenys yra saugus, taip pat ir valgumosioms alyvogėms ir alyvogėms aliejus spausti. Jeigu norime kalbėti apie MRL dydžio didinimą, na, kodėl mes tai darome, kad uh, Yra naudojimo būdai, kai taikoma gera žemės ūkio praktika, kai siekiama yra nau, nau, nau, naikinti alyvogių e, muselę, tai vienas e, iš keksmingiausių e, kenkėjų, kartu su ksilela, tai aišku yra didžiulis kenkėjas galintis labai daug sunaikinti. Ir kaip sakiau, remiantis duomenimis, galima patvirtinti, kad siūlomos koncentracijos būtų saugios. Ir dar yra tam tikras, tikras klaidingas supratimas, ką, ką reiškia tas kiekis panaudojamų augalų apsaugos produktų. Buvo minėti skaičiai, ko, kokia anksčiau didžiausia leidžiama koncentracija buvo. Uh, ir didžiausios koncentracijos didinimas nėra proporcingas didesniam panaudojamam kiekiui. Mes nagrinėjom skaičius ir 40 procentų daugiausia padidėtų paties produkto panaudojimas, tai nebūtų 3 ar 4 kartai. Prieš apibendrindama na, norėčiau pasakyti, reglamentas, kaip dabar suformuot, labai svarbus, nes tai E, taip pat sumažina e, didžiausios koncentracijos lygius daugeliu produktų, kaip pavyzdžiui obolių atveju ar kreušių atveju ir tai padidinama vartotojų e, apsauga, nes iš tiesų šitos koncentracijos nustatomos būtent tuo, tuo tikslu, kad būtų apsaugoti vartotojai. Aišku, reglamentas yra numatytas vartotojų apsaugai. Ir uh... Tai visiškai atitinka e, MRL reglamento e, tikslus. E, komisija taip pat rūpinasi ir aplinkos saugumu, ir bičių, ir vabžių apdulkintojų saugumu. Ir apie tai yra kalbama visai nesenai atliekant peržiūrą vekliųjų medžiagų Kaip sakiau, visai nesenai buvo e, atlikta šita procedūra ir e, buvo atnaujintas atsemiprido leitimas. Kągi, sutarėme e, nesutarti, balsuosime rytoj ir pažiūrėsime, koks bus rezultatas. And... Baigiame diskusijas šią temą ir pereiname prie kitos temos. Tai yra gyvenimo reglamento dėl veikliųjų medžiagų, įskaitant chloripirifoso galiojimo patvirtinimo pratesimo. Tai bus keitimasi su komisija. Pone Julik, ar galbūt galėtumėt pristatyti temą? Much, madame. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėt man žodį. Taigi ši medžiaga klorpirifos ir klorpirifos metil buvo patvirtinti 2006 metais, po to, kai buvo atliktas išsamus vertinimas. Šių aktyvių medžiagų patvirtinimas šiuo metu kaip tik peržimas ES ir bandoma nustatyti, ar galima patvirtinimą pratesti. Dabartinis e, e, tvirtinimas baigsis 2020 m. sausio mėnesį autorizacija baigsis ir neseniai, e, remiant valstybėms narėms, tas terminas buvo prailgintas. 2018 m. spalio mėnesį tas prailginimas buvo suteistas. Taip galėsime išbaigti, užbaigti ES peržiūrą. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad pagal 17 pesticidų reglamento straipsnį e, kalbu apie 2019 m. 1107 reglamentą, Europos komisija turi pratesti aktyvių medžiagų tvirtinimą, kai dėl priežasčių e, neprieštaraujančių pranešėjų tvirtinimas gali pasibaigti e, ne e, atvykus atnaujinimo autorizavimo. Tai buvo juridinis tekstas, atsiprašau, kad jį perskaičiau, bet iš esmės štai kas yra pasakyta. Jeigu vėluojama, ir dėl to nekaltas e, paraiškos tiekėjas, Europos komisija privalo pratesti terminą, pratesti galiojimo laiką ir mes e, tą padarėme. Vertinimo ataskaita, kurią parengė valstybė narė, šiuo atveju, šiuo atveju Ispanija, vėluoja. Ir taip yra dėl techninės informacijos, kuri turi būti vertinta sudėtingumo. Taigi galiu patvirtinti, kad peržiūra dabar vykdoma ir ji turi būti priderinta prie teisės aktų nuostatų, e, todėl turėsime pratesti e, galiojimo laiką ribotam laiko tarpui, kol bus pabaigta peržiūra. E, peržiūroje yra atsižvelgiama į turimą informaciją ir akivaizdu, kad yra visuomet pasveriami naujausi moksliniai ir techniniai atradimai. E, išvados. E, valstybių narių Europos maisto saugos e, administracijos ekspertai dalyvauja tame darbe. Kai jau mokslinis vertinimas užbaigiamas, EFSA paskelbė išvadas, ar tik su viena išvada, kurių tikimasi 2019 m. antrąjį pusmetį ir žinoma, tos išvados išplauks iš išsamios analizės Europos komisija išanalizuos išvadas ir nuspręs, ar pasiūlyti E, leidimo e, galioti pratesimą ar ne. Norėčiau dar pabrėžti, kad ankstesniais metais jau kalbėjome apie maksimales likutinės ribas. Klorpirifos e, maksimali riba keletame maisto produktų buvo sumažinta po išsamių tyrimų. 2015 metais tie tyrimai ir vertinimai buvo atlikti ir 2016 metais ateityje, jeigu reikės imtis kitų veiksmų, keičiant e, maksimalę likučių ribą, e, mes e, reikalausime išsamios peržiūros iš anksto. Buvo atlikta nemažai, buvo paskelbta nemažai žiniasklaidoje straipsnių pastarojų metų tą temą ir aš norėčiau pabrėžti, kad ES vertintojai pasveria visus duomenys, ne tik santrauką išvadų. E, valstybės narės ir EFSA visuomet yra informuojamos apie naujausią informaciją. Ir aš čia norėčiau dar pasakyti, kad priešingai negu kad siūl teigiama, Europos komisija siekia ir toliau sieks e, šimti iš rinkos tas aktyvesias medžiagas, kurių uh, galiojimo pagristumas negali būti įrodytas. Ačiū. No... Labai ačiū. Kas iš kolegų norėtų pasakyti, ponia Rivasi? Bah, au niveau de la commission, je pense que. Euh... Europos komisijos lygmenių, man atrodo, euh, mes šiek tiek kitaip vertiname padėtį. Mes vienaip galvojame apie vartotojų apsaugą ir kalbame apie nepriekaištingą agentūrą. Jeigu uh, tyrimų komisija parodo, uh, kad EFSA priima neteisingus sprendimus dėl pesticidų, tai yra problemų. Uh, Ne, ir ne komisija tų problemų turi. Tokias būtų mano pirmas pastebėjimas. Kitas dalykas. Aš šiek tiek nustebau išgirdusi jūsų komentarą, nes e, mes žinome, kad chlorpirifos yra pesticidas, e, toksinis, e, fosforin, fosforo jame yra naudojamas daugelį ES valstybių narių Ir tai yra vienas iš dažniausiai atrandamų pesticidų e, vaisiuose, daržovėse ir grūdinėse kultūrose. Ar yra pateiktas prašymas pratesti galiojimo leidimą? Ispanija nepateikė dokumentų. Tai problema, kodėl Ispanijai prireikė tiek laiko įvertinti tą pesticidą. Ir kadangi valstybė narė vėluoja, tai automatiškai jūs turėtumėt e, sustabdyti procesą. Aš dabar žiūriu į detalės. Yra labai daug problemų dėl šio pesticido. Visų pirma, jo daugiau nebeleidžiama naudoti aštuoniuose valstybėse narėse - Danijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Irlan... Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Slovenijoje ir Švedijoje. Tai kodėl tos valstybės e, chlori... E, pif... chlorpirifa uždraudė? Todėl, kad buvo atliktos studijos, todėl, kad buvo rasta įrodymų, kad šis pesticidas yra neurotoksinis, jis greuna endokrininę sistemą ir taip toliau. Todėl buvo pasirinkta tą pesticidą uždrausti. Ir dar noriu pasakyti, kad mes atlikome tyrimą ir ištyrėme 150 arklių E, kurie gyvena šešiose ES valstybėse narise. Tarp jų buvo ir Vokietija, kuri uždraudė šį pesticidą chlorpirifą. Ir dar kartą mes e, radome aiškių išvadų. Nors tas pesticidas valstybė jau uždraustas, mes dar radome jo likučių arkliuose. Ir aš galiu pasakyti, kad. Uh, kad e, tas pesticidas taip greit neišdyksta. Buvo atlikti universitetiniai tyrimai, kurie parodė, kad e, industriniai kiekiai e, sumažinti automatiškai sumažina keliamą riziką. Ir e, mokslinės išvados yra nebejotinos, bet mes norėtume paklausti, ar Europos komisija neketina uždrausti šio pesticido. Pažiūrėkit, kas e, dedasi vartotojų tarpe. Niekas nebenori produktų su pesticidais, nes dėl to kyla neurotoksinių problemų, dėl to, kad e, intelektiniai gebėjimai trinka ir taip toliau. O ką jūs darote? Jūs pratesėte dar kartą leidimą ir didinate riziką. Aš e, ką tik negalėjau sureaguoti jūsų pasisakymą, bet kai mes sumažinome likutinės vertės ankstesniam pesticidui, jų kiekiai sumažėjo daržovėse ir vaisiuose, nesupratome, kad jie yra pavojingi ir todėl reikia, kad tie likučiai būtų mažesni. Ta pati mes galim pasakyti apie alyvogės ir uh, e, alyvogio aliejų. Tai kokiagi problema, jeigu mes mažiname ribas likutinės? Man atrodo, kad jūs tikrai nesistengiate apsaugoti žmonių sveikatos. Ir aš noriu Europos komisijai štai ką pasakyti. Kitais metais rinkimai. Mes visuomet tvirtinome, kad Europa saugo vartotojus, o jūs e, savo veikloje ir EFSA savo veikloje bando sugriauti sanitarnę apsaugą, kurią mes palaipsniui sukūrėme Europos Sąjungoje. Jūs tams pante suokalbininkais, populistams, kurie plinta Europoje, jums už tai tenka atsakomybė. Jeigu aštuonios valstybės uždraudė šį produktą, tai pasinaudokite prevencinių principų, atkreipkite dėmesį į visas studijas, kurios yra atliktos ir uždrauskite tą produktą. Ir jūs sakote dabar, kad pasisakote, kad, kad remiate tuos stambiuosius komercininkus, pramonininkus ir palaikote tokią aktyvę medžiagą. Negaliu tuo patikėti. Europos komisija yra e, jų sąmokslininkė. Ir kai sakot, kad valstybės nes, narės nesutarė, neteisybė. Yra valstybių narių, kurios jau uždraudė tą pesticidą. Dėkuoju, toliau panas Perdičinį. Dėkoju. Pirmininkė, aš pritariu tikrai tam, ką sakė mm, kolegė Rivazi. Ir norėčiau pasakyti, kad e, man, man tai pirma, turbūt paskutinė kadencija ir niekada nemačiau, kad būtų taikomas e, prevencijos principas. ES institucijos didžiuojasi to principu, bet jo netaiko. Kiekvieną kartą, kai diskutuojama kokią nors naują temą, arba kai diskutuojama sena tema, dar kartą yra kalbama apie tą mm, atsargumo principą, bet niekada jis netaikomas. Mes dabar kalbame apie insekticidą, kuris daro toksišką poveikį, ypač kūdikių. Smegenims. Lancet tai yra mokslinis žurnalas, turbūt jisai pats yra e, prestižiškiausias. E, ir taip pat tame žurnale rašoma, kad daro poveikį šis, ši medžiaga e, endokriniai sistemai, e, ir taip toliau. Ir, ir aplinkoje taip pat kaupėsi ši medžiaga. Ir, o EFSA yra vienintelė institucija, kuri yra įgalinta e, daryti e, mokslinius e, tyrimus ir prieštarauti didinimui, kiek, kiekių didinimui, nieko nesako komisijai. Taigi tikrai matome, kad visiškai nesirūpinama žmogaus, žmonių gyventojų sveikata ir jie yra, nėra informuojami. Aš ne, norėčiau duoti klausimą komisijai, bet aš jau žinau, koks bus atsakymas. Tiesiog kreipiuosi į piliečius, kurie klausom. E, norėčiau pasakyti, kad e, tokia e, kad e, chlorpirifosas kartu su uh, e, mankodzebu yra pilami tiesiai ant augalų, jie yra labai toksiški. Taigi ką, norėčiau tik pasakyti skanaus. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Pone Juliker. Dėkoju. Dėkoju už pasisakymus. Aš tikrai nenorėčiau pasakyti, kad rizika maža. Tik tai norėčiau pasakyti, kad dabar yra taikoma perrašymo procedūra šiai medžiagai ir informacija bus pateikiama. Bus pateikta ir mes, kai ją turėsime, galėsime imti, imtis veiksmų. Taigi, nes ne, aš nenoriu sakyti, kad rizika mažesnė negu manoma. Ir nei komisija, nei EFSA neturi e, jokių ketinimų e, mažinti vartotojų apsaugą. Kita vertus, jau yra sistema, yra teisėkuros aktai, kurių negalime ignoruoti. Atsargos principas, apie kurį buvo kalbama, jis gali būti panaudojamas ir jis naudo, jau jau buvo panaudojamas. Pavyzdžiui, mūsų bendro, bendrosios bendrojo maisto teisės akte, norėčiau paminėti bisfenolio atvejį, bet kaip jau minėjau, mes laukiame peržiūros rezultatų ir jais remdamiesi galėsime imtis veiksmų. Pone Rivazy, jūs minėjote, kad e, ši medžiaga yra uždrausta kai kuriuose valstybės narėse, aštuoniuose valstybės narėse. Aš manau, kad teisingiau būtų kalbėti apie tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse augalų apsaugos priemonės nėra leidžiamos. Tai yra normalu, nes jeigu nėra tų kenkėjų spaudimų, nėra tų kenkėjų, tuomet valstybė gali ir ne, ne, nepatvirtinti tų medžiagų naudojimo, nors ES šiaip jos yra patvirtintos ir jas galima naudoti. Tai, kuo sakytina, apie daugelį medžiagų. Uh, Taigi, baigdama, norėčiau pasakyti, kad mes esame įsipareigoję, e, kad mes ir m, mm, turėdami duomenys imsimės e, veiksmų. Ir dar kada pasakysiu, kad e, nenoriu ne mm, sakyti, kad rizika tikrai mažesnė negu kad atrodo. Uh, valstybėse narėse ir EFSA rizikos vertinimo proceso metu bus peržiūrėti, peržiūrėti šie duomenys. Dėkoju, mūsų posėdis baigėsi, rytoj 9 val. balsavimas. Gerų vakarų.